So, good morning, colleagues. Labas rytas, kolegos, pradėkime. Norėčiau pasveikinti Jūs susirinkus į antrąją, į antrąją dieną mūsų drono posėdžio. Šiandien mes keisimės nuomonėmis dėl žmogaus teisių Irane. Nežinau, ar jūs sekėte naujienas, bet naujasis Irano e, prezidentas, ponas Hasan Ruani, vakar Generalinėje asamblėjoje New York'e kalbėdamas kalbėjo apie tai, kad bus reformos. Jis ir anksčiau apie tai kalbėjo, taip pat jo požiūris į brandolinius klausimus skiriasi. Prieš dvi savaitės Man atrodo, kad ankstesnėme mūsų pakomitečio posėdėje mes galėjome paskelbti, kad Nazarin Sutudai, e, Sakarovo premjeros laureatas, E, teisininkas ir aktyvistas yra nebuvo išleistas iš kalėjimo, taip pat kaip ir kiti žmogaus teisų aktyvistai. Ir kalbant apie žmogaus teisų pažeidimus ir ilgą tų žmogaus teisų pažeidimo sąrašą Irane, tai yra tikrai labai e, teigiami poslinkiai. Todėl mes tikimės e, tikrai pastebimo, pastebimo pagerėjimo žmogaus teisų srityje. E, nes dabar yra pernelyg daug politinių kalinių Irano kalėjimuose, dar vykdomos e, mirties bausmės, e, kankinimai e, kalėjimuose, e, diskriminuojamos mažumos moteris, tas sąrašas yra labai ilgas ir mes tiesiog galime e, pasidžiaugti ar ir tikėtis, kad Iranas iš savo pusės ne tik skelbs reformas, bet ir kažką keis, e, kalbant apie žmogaus teisų padėtį Irane. Šiandien šiuose klausimuose apie Iraną mes koncentruosimės į dvi temas. Viena iš jų tai yra mažumų e, situacija, mažumų padėtis ir pažiūrėsime, ką ir kaip uh, naujasis prezidentas pakeis ateityje. Mes pasikvietėme ekspertus, tai ponas Marino Busnahim, jis yra mm, nevyriausybinės organizacijos atstovas, toliau kita mūsų tema yra teisybė, atmintis ir atsakomybė uh, kalbant apie Iranos, Irano istoriją, kalinių žudimus 1988 metais, kai buvo tuk, nužudyta tūkstančiai žmonių. Šie metai kaip tik yra 25-osios liūdnos 25-osios šios tragedijos metinės ir Irano valdžia iki šiol nepripažino tų žudimų. Ir netgi e, bandė užgneušti galimybę prisiminti tuos e, žmonės, kurie buvo nužudyti. E, mes e, dėkojame nevyriausybinė organizacijai, kuri padėjo mums pasirenkti šiai diskusijos daliai ir pakvietė madam, ponę Masetį Musinį, poną Raufkadį ir poną Manenkur. Jie kalbės būtent kaip tik apie kalinių žudimus 1988 metais. Manau, kad mes pradėsime nuo pono Marino Bustahin. Man atrodo, kad jūs visi buvote informuoti, kad parlamento televizijos um, komanda filmuos nes visa, visi šitie klausimai trans, bus transliuojami internetu. Prašau, ponė Gustav Busahim. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau kreiptis į gerbiamus parlamento narius. Ponios ir ponai, norėčiau visų pirma padėkoti e, Europos parlamento e, delegacijai ryšiams su Iranu ir e, žmogaus teisų pakomitečiui, kad pakvietė mane susitikti su jūsų pakomitečiu. Aš pateiksiu Jums nu, aktualiausią e, situaciją e, susijusią su mažumų teisėmis Irane. Šiandien aš e, norėčiau paliesti įvairias mažumų grupės. E, kai kuriuose, situ, e, kai kuriuose šalies dalyse tos mažumos tampa netgi dauguma. Pavyzdžiui, Irano kurdai e, pietų Azerbaidžane po to, kai buvo išrinktas birželio mėnesį naujasis prezidentas Hasan Ruani, mes tikimės, kad bus, kad bus ženklių pasikeitimų e, Irano politikoje. Pavyzdžiui, per rinkimo kampaniją buvo kalbama apie, pagrind, apie e, pilietinių teisų hartiją, kuri žada e, nediskriminuoti visų e, gyventojų, žada lygės teises visiems gyventojams ir žada, kad nebus diskriminacijos e, lyties, religijos ir, ir etninės priklausomybės pag, e, pagrindų. Mes tikimės, kad taip ir dus. Tačiau kol kas yra daug neišspręstų klausimų dėl to, kad Ajatola Alika, Alikaminiai, ankstesnis lyderis, nekeitė nieko situacijoje ir tik pablogino situaciją. E, ir buvo nuže, pa, pažeistos pagrindinės demokratinės taisyklės. Ir todėl mes kreipiamės į Europos parlamentą, e, kad būtų e, kad suteiktų mums pagalbą. Ajatola Alikaminiai E, vis dar turi valdžią, kol kas valdžia nėra e, Hasan Ruani rankose. Todėl aš norėčiau padėkoti poniai Lochbiller, kad ji surengė šios klausimus, bet norėčiau pasakyti, kad situacija vis tik išlieka sudėtinga. E, mažumos, etninės mažumos ir toliau yra persekiojamos farsi, pavyzdžiui, kalba yra kalba, kurią e, kalba labai mažai žmonių, bet tai yra e, oficiali kalba, tačiau yra uždrausta e, naud, vartoti visas e, tautinių mažumų kalbas vie, vieš, vie, vie, viešoje erdvėje. Ir taip pat e, yra blokuojama prieiga prie tarptautinės e, spaudos. Studentai, kurie priklauso etninėms mažumoms, jų skaičius sumažėjo iki 7 procentų, nes yra labai sudėtinga e, e, jiems gauti vietą studijuoti ir, ir studijuoti antrąją savo kalbą. E, visos, e, visos žiniasklaidos priemonės, kurios e, e, buvo. M, leidžiamos e, etninėmis kalbomis yra uždraustos, taigi yra diskriminavimas kalbos pagrindų. Taip pat e, e, reikia nepamiršti, kad tie regionai, kur gyvena etninės mažumos, yra turtingi gamtinių išteklių. Pavyzdžiui, Baludžistanas, vakarų Baludžistanas yra turtingas naftos, Kurdistanas tiekia vandenį visam Iranui. Taigi šiuose E, regionuose būtent etninės mažumos neturi galimybės pasinaudoti tais gamtiniais ištekliais. Mažumos kaip tik tampa socialinių ir ekologinių katastrofų aukomis, taip pat jie tam, tampa teroristų aukomis ir taip pat įvairių pramoninių projektų aukomis. Situacija, e, kaip ją vertina e, E, Irano vyriausybė anksčiau diskri, diskriminuodavo nes mažumas ir netgi atimdama iš jų e, žemę. Ir taip pat e, netgi siekiant gauti darbą Irane yra atliekamas ideologinis testas ir tame teste yra reikalaujama iš, iš E, kandidatų pripažinti būtent šitų religiją ir tokiu būdu valudžų e, ir turkmėnų mažumos visiškai neturi jokių galimybių išlaikyti tuos testus, kadangi etninių mažumų e, atstovų vyriausybės organuose nėra, tai reiškia, kad mažumos turi labai, neturi praktiškai nedaro poveikio politinių sprendimų prieimimui. Taip pat norėčiau Norėčiau e, pakalbėti apie Urmila ežero e, džiuvimą. Ir tai taip pat nuo to labai kenčia vietos gyventojai. O tai yra 76 milijonai žmonių. Ir tai atsitiko būtent dėl to, kad Irano vyriausybė nesugeba e, sukurti normalios infrastruktūros ir palaikyti e, upių vandens, kurios įteka į tą ežerą. Kalbant e, apie e, visas e, Irano etninės mažumas, reikia pasakyti, kad jų atstovai dažnai yra įkalinami, e, jie yra persekiojami, visos Irano mažumos yra persekiojamos ir e, jiems neužtikrinamas advokato e, paslaugos ir neužtikrinamas teisingas teismo procesas. Taip pat e, naudojami kankinimai, kad priverstų žmonės pakeisti e, tikėjimą. E, žmon, žmogaus teisų aktyvistai ir teisėjai pasmerkė Iraną dėl tokios praktikos. E, bet tokie, tie, kurie taip e, išdryso kalbėti, jiems buvo atimti, aptimtos teisininkų e, licenzijos ir jie buvo įkalinti, kai kurie iš jų netgi iki 18 metų. Vienas e, garsus Irano žurnalistas, kuris tapo geriausių metų žurnalistų, 2009 metais 2009 metais buvo išrinktas geriausių tarptautinių žurnalistų, bet negalėjo pasimti tos premijos. Nuolat vyksta e, bado streikai siekiant pasipriešinti prieš e, Irano vyriausybės politiką. Šiaurės vakarų Irane e, atsirado Jenigamo partija, kuri e, kovoja už tapatybės teises, tačiau jų lyderis e, buvo nuteistas ir apkaltintas antivyriausybinę propagandą. E, penki aktyvistai buvo e, Irano žvalgybos kankinami prieš, e, kol jie, prieš tai, kol jie buvo įkalinti. Apie tai mus informavo jų artimieji. Penki pietų Azerbaidžiano kaliniai e, Liepos mėnesį pradėjo streiką, bado streiką, norėdami pasipriešinti. Bet vyriausybė ignoravo tą bado streiką. Žmogaus teisų situacija Irane ir toliau kelia susirūpinimą ir e, tai turėtų kelti taip pat ir ES e, bei kitų tarptautinių institucijų susirūpinimą. Paskutinė jungtinių tautų rezoliucija dėl e, žmogaus teisų Irane pasmerkė e, etninių mažumų persekiojimą, Azerbaidžianų, Baludžių ir kitų etninių ma mažumų persekiojimą reikia imtis tolimesnių veiksmų, kad būtų pagerinta mažumų situacija. Thank you. Miss. Dėkuoju, panakus tarim. Nepamenu. Nepamenu, kada buvo priimta rezoliucija paskutinė dėl Irano. E, tačiau pasaraisiais metais buvo dirbama prie šio klausimo. Mes kalbėjome apie žmogaus teisų pažeidimus Irane. Ir mes kartais su Irano delegacija taip pat dirbame bendrai situaciją, diskutuojame, diskutuojame apie mažumų teisės. Mes keletą kartų turėjom galimybę pasikviesti jungtinių tautų specialiųjų pranešėją Irano klausimų. Dirbame su šia organizacija taip pat kartu. Norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų džiugu, kad buvo kad atsirado teigiamų poslinkių brandoliniais klausimais, ES pabrėžia, kad tai yra iš tikrųjų didžiulės atsakomybės klausimas. Ir mes išklausysime šiek tiek vėliau išorės veiksmų tarnybos atstovus, kurie mums apie tai taip pat kalbės. Na, o dabar perėdame prie kito klausimo kalbėsim apie atmintį, tiesą ir atskaitomybę, apie 88 metus, tai yra įvykiai, kurie įvyko prieš 25 metus, kalbėsim apie žudynės kalėjimuose. Esame, išklausysime ponę Marcedis Musinį, ji yra motinų asociacijos narė, jos brolis buvo patyrė egzekuciją 88 metais, dabar ši moteris gyvena Vokietijoje. Prašom. Dėkoju, ponės ir ponai, norėčiau Jūs pasveikinti. Aš esu Mercedi Mursini. Mano e, brolis Mustafa Mursini 1988 metais po keturių su pusė metų kankinimų kalėjime e, buvo nužudytas kalėjime. Jeigu kas nors yra įkalinamas ir yra nužudomas kalėjime, e, tai paliečia visą šeimą. Skausmas žlu, žudo visos šeimos sielas. Mano tėvas po šitų tragiškų įvykių praėjus metams mirė, mano mama iki pat mirties, e, iki savo mirties su kitomis nužudytojų e, motinomis kovojo už tai, kad būtų pripažinta šitas nusikaltimas. Mes bandome įvairiose ir organizacijose, pavyzdžiui, liūdinčios motinos ir, ir kitose organizacijose, pratesti tų motinų darbą ir, ir reikalauti, kad būtų išaiškinta šitas nusikaltimas. 1988 m. rūpiučio mėnesį Irano kalėjimuose prasidėjo sisteminiai masiniai žudimai e, tai buvo žudomi politiniai kaliniai. Iki, e, e tie žudimai tęsiasi iki 1989 metų pradžios. Tarp aukų buvo tūkstančiai kalinių, kurie metų metus buvo e, jau sodė, sėdėjo kalėjimuose ir, ir ku, kurie buvo įkalinti ilgam laikui. Taip pat e, Tarp jų buvo ir e, daug politinių kalinių, kurie anksčiau buvo išleisti iš kalėjimų, bet tais metais jie vėl buvo įkalinti ir dingo be žinios. Tais metais trijų asmenų komisija, kurią mes yra nevadiname mirties komisija įsteigta ir e, vienas iš tų žmonių yra ponas Spurma Hamadi, kuris dabar yra e, pono Ruani, naujojo prezidento e, teisės reikalų ministras. Mes uždavėme tris klausimus. Jie uždavė tris klausimus kaliniams. Ar tu esi musulmonas, ar tu esi pasiryžęs e, pasmerkti savo politinę veiklą, ar tu esi, esi pasirengęs išduoti kitus žmonės ir jeigu e, nors vien, į, į nors vieną klausimą žmogus atsakydavo ne, jis iš karto būdavo pasmerkiamas mirties bausmiai. Šitie e, mirties bausme pasmerkti e, kaliniai, jiems, jie būdavo vedami prie kartuvius užrištomis akimis, kai kada e, ant e, vienose kartuvėse būdavo pakariami šeši žmonės. E, jie būdavo pakariami mm, tem, užrišant ant kaklo virvę ir tempiant tą virvę. Ir ta mirtis ne, neįvykdavo staiga. Kai kuriais atvejais e, trukdavo 15 minučių, kol žmogus numirdavo kančiose. Irano vyriausybė tuo metu ir dabar iki šiol bandė slėpti šiuos žud, žud, žudimus. Liudytojai ir šei, žuvusiųjų šeimų, šeimų nariai e, buvo bauginami, kad jie neteiktų jokios informacijos apie tos žudimus niekam, o ypač, e, kad nepatektų tai informacija į užsienį. Pagal vertinimus, bet tai yra tik vertinimai, buvo 4840 žmonių, kurie buvo nužudyti per tą vieną mėnesį ar per tuos kelis mėnesius. Bet tai yra tik tai pavardės tų e, žmonių, kurių e, šeimų nariai, kurių artimieji e, pateikė žmogaus teisų organizacijoms tuos tas pavardės. Tačiau E, Irano e, daugumoje miestų yra e, kalėjimai ir tie masiniai žudimai vyko visose tose miestuose, visose kalėjimuose ir daug šeimų bijojo ką nors pasakyti, o taip pat yra ir daug šeimų, kurios neturėjo jokių ryšių su žmogaus teisų organizacijomis, su, neturėjo jokių ryšių su užsieniu, taigi jie niekam ir neįvardino tų nužudytųjų pavardžių. Und wir versuchen das. Mes bandome siekti, kad būtų prisimta atsakomybė, kad e, kalti dėl tų masinių kalinių žudimų atsakytų prieš tarptautinį baudžiamąjį tribunolą. Tai yra nusikaltimas prieš žmoniją ir tokie nusikaltimai negali likti nebaudžiami. Čia norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mes labai džiaugiamės tuo, kad past, per pastarąsias savaitės buvo paleisti e, daugelis politinių kali, kalinių, bet kaip žino ponė Lochbiller ir ponė Izabel Duran, Irane yra dar daugiau kalinių, pavyzdžiui, e, Kurd, Kurdistane yra tokių kalinių, kurie kalėjimuose sėdi 25 metus. Aš noriu e, apie tai kalbėti visuomeniai, aš noriu, kad apie tai būtų pateikta informacija, nes aš nenoriu, kad ne, jokia šeima nepatirtų to, ką patyrė mano šeima. Dėkoju Jums uždėmesi. Dėkoju Jums, ponia Mursini, kad, kad Jūs papasakojate apie tuos brutalius, žiaurius masinius žudimus kalėjimuose ir manau, kad Jūs kaip e, giminaitė, šeimos narė žuvusiojo, bet taip pat ir kaip Irano bendruomenės atstovė, jūs dirbate labai svarbų darbą visame pasaulyje, nes bandote priminti apie tos žudimus nes iš tiesų jūs esate teisi, tokie nusikaltimai negali likti nenubausti, e, net jeigu e, atsakingi už tos žudimus yra vyriausybės postuose, aukštose vyriausybės postuose. O dabar suteiksiu žodį ponui Rauf Kabi, jis yra kilęs iš kurdų e, regiono. Irane jo dvi seseris buvo nužudytos, jis pats dabar gyvena E, Prancūzija. Prancūzija, paspauskite mygtuką, kad įsijungtumėte mikrofoną, prašau. Gerbiama pirmininkė, gerbėmiai parlamentarai, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už šią progą papasakoti savo asmenę ir šeimos istoriją. Pabandysiu kalbėti trumpai ir be jokios abejonės galėsiu po to dar atsakyti visus klausimus ir pateikti papildomos informacijos tikimės mes, kad pagrindinės teisės bus pripažintas e, kurdų tauta. To tikėdamas aktyviai dalyvavo nuverčiant šacho režimą 79 e, metais. Kurdų tauta labai daug netekčių patyrė. Naujasis e, islamistinis islaminis, islamo režimas jau pačiais pirmaisiais mėnesiais nusprendė e, mirtimi nubausti bet kokią opoziciją. Būtent taip Senanded Irano Kurdistano e, miestas buvo nulaistytas krauju per pirmąjį arabų pavasarį. Enben Busa buvo susidarojimas e, suorganizuotas. Pirmasis šventasis karas buvo įvykdytas Kurdistano šalyje prieš Kurdistano žmonės. Kurdistano miestai tapo negailestingų karo laukų likučiais buvo miestai bombarduojami, ligoninės buvo už, užverstos sužeistaisiais nuo tų bombardavimų, šaudimų, bet taip pat ir karininkai tose ligoninėse atsidurdavo. Mano dvi seserys dirbo šiose ligoninėje, tokiose ligoninėse, be jokios abejonės karo zonoje tai buvo. Šala ir Nasrin buvo mano seserų vardai. Vieną dieną žmonės atėjo pas mus ir paprašė, kad mano seseris nebetiektų medicinos paslaugų karininkams, kurie ligoninėje buvo patalpinti. Aš nuėjau savo seserų aplankyti. Nasrin kartu su medikų komanda e, veltui bandė atgaivinti Emiro, savo vaikystės draugą. Ir nepaisant e, visų emocijų, ji man štai ką pasakė. Čia yra ligoninė ir mes gydame visus žmonės, kad ir kokie bebūtų jų veiksmai, įsitikinimai. Čia jokių skirtumų mes nedarysime. Išvykite, prašau, iš ligoninės. Aš išėjau ir Mano sesuo netgi neleido e, aplankyti, susitikti su tais žmonėmis, kurie buvo atvykę iš kitų miestų ir žudė tuos antirevoliucinius bastionus, antirevoliuciniuose bastionuose esančius žmonės. Kurdistano miestai pamažu e, vis vienas po kito pakliūdavo į režimo rankas. Šalan ir Nasrin jau pirmosiamis režimo dienomis buvo suimtos, sulaikytos ir į pietvakarių Iraną ištremtos, bet jos buvo gyvos. Kai jos grįžo namo, vėlgi buvo sulaikytos, įkalintos, kalintos, žemintos, kankintos ir galiausiai joms buvo įvykdyta mirties bausmė. Visa mūsų šeima buvo sunaikinta to skausmo. Labai gaila, bet tokių atvejų buvo ne vienas ir ne du. Tai tęsiasi ir vis dar tęsiasi, kaip kad sakė Mercedes. Labai daug kurdų, arabų, intelektualų iš Teherano, Tabrizo ir kitų miestų yra įkalinti. Ir daug, daugelis jų praktiškai laukia mirties šiuo metu. Na, aš tikiuosi, kad situacija pasikeis, bet nenoriu leistis į policinės diskusijas. Jeigu pageidausite, galėsiu pateikti ir daugiau informacijos. Tiesiog norėčiau dabar sustoti, ties tuo ir sustoti, prisimindamas šias dvi medicinos seseris, kurios tiesiog dirbo savo darbą, bet buvo nužudytos. Joms įvykdyta mirties bausmė už tai, kad jos gydė kontrrevoliucionierius. Dėkoju už jūsų dėmesį. Thank you, Mr. Ačiū, ponė Kabė. už paaiškinimus to, kas nutiko jūsų seserims. Ačiū, kad atkreipėt mūsų dėmesį į tai, kad tai buvo padaryta vykdant vyriaus, Irano vyriausybės to meto tam tikrą politiką. Mes žinome, kad kančių buvo daug, priespaudos buvo daug. Įvairius Irano vyriausybės kovojo prieš savo šalies žmonės džiugu matyti tokius stiprius iraniečius, gyvenančius savo šalyje, kenčiančius, bet jie ir toliau kovoja, kad būtų laisvesni, kad būtų geresnė susiklostytų visuomenės anklada Irana. Ačiū Vimampūra. Jis yra buvęs pats politinis kalinys, dabar gyvena Švedijoje. Jūs kalbėsite švediškai, kiek suprantu, ar ne? mes, mums prireiks ausinių tokių atvejų. Thank you, Madam President. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man vill gärna undvika att eh, berätta. Paprastai nemėgstama kalbėti apie kančias, kurios buvo primestos kitiems. Tačiau privalau papasakoti apie tą baisę patirtį, kurią išgyvenau, kad parodyčiau, kokia yra žmogaus teisų padėtis Irano Islamo Respublikoje, kokia jinai buvo 90-ame dešimtmetyje. Mehti Memahpuri yra mano vardas ir pavardė, esu vienas iš šimtų tūkstančių aukų nukentėjusių to baisiojo dešimtmečio metu. Aš nebuvau jokios politinės partijos narys. Norėjau tik vieno - ginti laisvę, kurią buvome išplėšę po revoliucijos. Tačiau užteko tik to paprasto e, siekio, kad e, tapčiau politinių kalinių. Čia jums nepasakosiu, kokias fizinės kančias teko patirti. Jūs turbūt esate girdėję pasakojant, kaip tai būdavo daroma ir girdėjote tai ne kartą. Tačiau aš patyriau net šiaip savo tik tai paprastas fizinės kančias režimo atstovai norėjo įsitikinti, ar aš tikrai nesu režimui pavojingas ir bandė mane palaužti psichiškai. Ji man pritaikė tai, kas buvo vadinama psichologiniu kankinimu. Vieną dieną buvau nuvestas ten, kur būdavo šaudomi žmonės, buvo egzekucijų kiemelis, taip vadinamas. Ten man buvo duotas įsakymas padėti ranką uh, ant revoliucijos sargybinių rankos. Na, o šis e, ranką laikė ant šautuvo gaiduko. Turėjau ir aš rodomą į pirštą padėti ten, kur buvo sargybinio pirštas, tai yra ant šautuvo gaiduko. Paskui sargybiniai ėmė skaityti Koraną. Sargybos vado įsakymui nuskambėjus, sargybiniai paspaudė gaiduką ir jie šaudė žmonės, šimtus žmonių, kurie buvo išrikiuoti prieš juos. Buvo sušaudyti šimtai žmonių, politinių kalinių. Na, o aš pats savotiškai tapiau, tapau bendrininkų to nusikaltimo, nes aš taip pat privalėjau paspausti tą gaiduką, aš nu, nušroviau jauną žmogų, tuomet kovojusi už laisvę. Taip buvau padarytas žudiku. Ne aš vienas papuoliau į tokią padėtį. Šimtai žmonių buvo priversti padaryti tą patį, ką buvau priverstas padaryti aš. Tai štai vienas iš pavyzdžių, kaip būdavo naudojami psichologiniai kankinimai, juos pasitelkdavo Irano režimas. Man tai yra psichologinis išprievartavimas, tai yra prievarta, kuri jūs persiekios visą jūsų gyvenimą. Aš apie tai galvoju kasdien. Tie prisiminimai yra juo labiau skausmingi, kad tarptų šimtų politinių kalinių buvo vaikų, jiems buvo 12, 13, 14 metų. Jiems taip pat buvo vykdyta mirties bausmė, sušaudant. Tų vaikų atvaizdas visada išliks mano atminti. Irano Islamo Respublikos kalėjimuose merginos būdavo prievartaujamos, tą darydavo sargybiniai prieš jas sušaudant. Šis žeminantis ir nežmoniškas elgesys buvo laiminamas paties Homeinio, vyriausio dvasinio vadovo. Jis netgi fatvą paskelbė specialią būtent šitiems dalykams. Kodėl? Todėl, kad pasak jo, tai e, netrukdytojams merginoms, būtent, kad sutrukdytojams merginoms patekti į, roją, po, į rojų po mirties, nes pagal tą fatvą į rojų patenka tik nekaltos merginos. seksualinis smurtas, kuris būdavo taikomas ir vyrams, ir moterims, buvo vykdomas nuolatos. Jį patirdavo Irano tuometinio politinio režimo kaliniai. Tarp 84-84 metų daugiau negu 12 tūkstančių kalinių E, buvo daugiau negu 12 tūkstančių kalinių buvo įvykdyta mirties bausmė. Smurtas, kurį patirdavo politiniai aktyvistai, e, labiausiai 88 metais e, Homeinio Homenių davus įsakymų per du mėnesius 5000 politinių kalinių mirė, jiems buvo įvykdyta mirties bausmė. Mirties komisija buvo priemusi tokį nuosprendį. Vienas iš tų trijų mirties komisarų dabar yra teisingumo ministras. Dab, jis yra dabartinės vyriausybės narys. Juk prieš mėnesį tas žmogus pasakė kalbą Irano parlamente ir jis labai išdidžiai e, žėrė panegiriškas kalbas, e, minėdamas laikotarpį nuo 2000 2004 iki 2013 metų. Žmogaus teisų, asmens teisų pažeidimas buvo sisteminis, visa apimantis tuo metu. Smurtas buvo taikomas pilietinės visuomenės atstovams, tam, kad būtų galima labiau tvirtinti valstybės politiką. E, tai buvo būtina, pasak Irano aukščiausio teismo. 30 mečius Irano režimas e, buvo privertę žmonės tylėti apie tą patiriamą smurtą. Būtent dėl to čia aš kalbu visų aukų vardu ir reikalauju, kad Irano Islamo Respublika galiausiai pripažintų tą vykdytą smurtą ir kad žmonės, kurie nukentėjo nuo to režimo, pagaliau būtų tinkamai paminėti, kad jų atminimas būtų pagerbtas ir kad būtų galima pagaliau pagerbti tų žmonių atminimą. Dėkui. Dėkoju, ponė Mienpur. Dėkoju Jums už Jūsų pastangas, už tai, kad Jūs, būdamas pats kankinimo auka, atvykote į žmogaus teisų pakomitetį Europos parlamente ir papasakojote, kokia buvo ta tikroji situacija. Nuoširdžiai Jums už tai dėkoju. Dėkoju, kad Jūs. E, ne tik pasakėte, kas atsitiko au, e, aukoms, bet ir kas, kur dabar yra e, budeliai. E, jūs visi sakėte, kad yra labai svarbu, kad dabar praėjus 25 metams nuo tų masinių e, žudinių Irano kalėjimuose, kad dabar būtų vietos atminčiai. Ir aš todėl e, džiaugiuosi, e, kad mūsų e, Europos parlamento ryšių su Iranu delegacija suteikia tą erdvę atminčiai, nes tai yra Irano istorijos dalis ir man atrodo, kad jūs sakėte, kad pagal, nu, pagal duomenis turimus yra apie 4840 žmonių, kurie buvo nužudyti. Ir manau, kad reiktų kalbėti taip pat apie kaltųjų baudžiamą į persekiojimą arba Irano teismuose, arba netgi tarptautiniuose teismuose. Tai yra labai brutalus, žiaurus susidorojimas su Irano piliečiais, kurie norėjo politiškai kitokio Irano. Ir aš tikiuosi, kad tai bus, visuomet bus Irano istorijos dalis, kuris bus nepamiršta E, kad apie tai bus prisiminta ir dabar, ir ateityje. Ir aš bijau, kad Irano visuomeniai gali būti sunku gyventi su tokia atmintimi. Norėčiau suteikti žodį parlamento nariams. Gal jūs turite klausimų, komentarų? ponė Talatų. Intanto, prezidentė, jau la ringracijo. Pane pirmininkė, aš norėčiau Jums padėkoti. Už tai, kad ėmėtės iniciatyvos surenkti posėdį su, dele, kartu su delegacija atsakinga už ryšius su Iranu. Kaip jūs ir žinote, mano nuomonės nesutam, mano nuomonė nesutampa su de, tos delegacijos narių nuomonė. Štai jau beveik dešimt metų bandomas yra suorganizuoti vizitas į Teheraną. Tačiau labai dažnai yra pamirštama, kokios yra sąlygos, kuriomis būtinos tos kelionės organizavimui. Tai yra dabar jeigu bus įvykdyta šis vizitas, tai Teherano valdžia kaip ir pasijus pripažinta tartautinės bendruomenės. Galima juk taip pat susitikti vizito metu su jaunimu, įkalintais asmenimis, opozicijos atstovais. Mūsų svečiai priminė savo skausmingus išgyvenimus kovoje su šachu. Tie revoliucijų autoriai vadinamieji, dažniausiai istorijoje, istorijos eigoje paskui ir nukenčia patys pirmieji. Norėčiau jums Romos E, senovės Romos istoriją. Buvo miestas, kuriame žmonės nutarė nužudyti vadovą, valdovą už jo blogą ir nepakenčiamą valdymą. Tačiau viena tik tai 70 metų senutė pasipriešino tam tirono nužudimui. Tai dabar kiti tiesiog paklausė tos senutės, kodėl tu priešinėsi tirono nužudimui, tas tironas juk mus visiems trukdo gyventi. Senutė atsakė, aš pažinau pirmąjį tironą, jis buvo puikus žmogus, antrasis tironas buvo šiek tiek mažiau puikus žmogus. Na, šis e, trečiasis tironas yra baisus, o aš bijau, kad tas ketvirtasis tironas bus dar blogesnis valdovas. Tai čia tik tai pavyzdys. Gerai yra bandyti pakeisti kažką tai, tačiau tai, kas bus po tų pokyčių, gali būti dar baisiau. Irano delegacijos delegacija neturėtų organizuoti tos kelionės ar vizito bet kokią kainą. Uh, Tai yra už, užmerkiant akis prieš tai, kas vyksta Irane. Daug dabar yra kalbama apie naująją vyriausybę, naująją šalies vadovą, apie iniciatyvas e, bandyti gyventi su tas skausminga patirtimi, kaip kad jūs sakėte, pat, pirmininkė. Mes esame numatę susitikti su Irano parlamento delegacija Strasbūrė. Ir būtent ten Strasbūrė galėtume mes su jais aptarti tas sąlygas, kuriomis galima būtų renkti mūsų vizitą į Iraną. Mūsų vizitas juk turi būti naudingas ir turi būti išsiaiškintos visos organizacinės detalės. Jeigu mes, tarkime, nesutarsime su jais dėl pačių bendriausių pagrindinių klausimų, tai gal net neverta tokios kelionės ten organizuoti. Mūsų delegacija pageidavo susitikti su mažumų atstovais. Ir tas prašymas nebuvo patenkintas. Norėčiau tik tai pasakyti, kad Laptauju dėl to, bet nuolat mūsų posėdžiuose dalyvauja Irano ambasadorius, Irano ambasados atstovai. Ir jie paskui raportuoja tas, tai, kas buvo pasakyta mūsų delegacijų susitikimo metu ambasadoje Irano vadovybei. Uh, O juk tie dalykai, kurie yra sakomi mūsų posėdžių metu, nėra, nebūtinai yra vieši. Na, bet kad ir kaip ten bebūtų, mes darysime viską, ką galime, kas mūsų galioje, tam, kad e, Irano atstovai galėtų pasisakyti mūsų posėdžiuose, delegacijos posėdžiuose. Ačiū. Dėkoju, ponė Salatu. Aš. Uh, tik norėčiau parekomenduoti, kad jeigu jūs vyksite dar šiemet į Teheraną, e, kad paliestumėte žmogaus teisų klausimus ir kad e, taip pat būtų labai svarbus klausimas iškelti būtent tas 25-asias žudinių metinės ir jų ryšį su dabartinė vyriausybė. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Gžyb. Dziękuję bardzo. Akurat jesteśmy w trakcie sesji ogólnej. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jungtinių tautų generalinė asamblėja prieš jai prasidant buvo kalbama apie tai, kad kažkas vyksta, kad kažkas vyksta Irane ir visi prieš tą generalinę asamblėją labai buvo susidomėję Irano prezidentu. Ir iš tiesų tokiuose jungtinių tautų sesijose yra labai svarbu ir įdomu, kad vyksta daug dvišalių posėdžių, užmesgami dvišaliai ryšiai Ir iš tų naujienų, kurias aš gaunu, man atrodo, dabar naudojami netgi nauji terminai, kuriuos naudoja, pavyzdžiui, naujasis Irano prezidentas, ypač kai jisai kalba apie Irano brandolinę programą. Todėl norėčiau paklausti jūsų, ar jūs e, turite nuomonę apie tai, ar tai yra kažkokios solidžios permainos, ar nes jūs turite patirties iš gyvenimo savo šalyje, jūs e, žinote, jūs, jūs e, pažįstate žmonės, kuriuos jūs e, žinojate prieš 20 metų, dabar jie tapo, jie atėjo į vėl į valdžią Irane. Ar jūs manote, kad kažkas keisis Irane, kažkas ženkliai keisis Irane? Aš labai atsiprašau, kad e, neklausiu, e, tiesiogiai apie jūsų patirtį, apie tai, ką jūs pasakojate. Bet aš pats esu iš šalies, kuri turi sudėtingą istoriją. Ji patyrė totalitarų režimą prieš demokratinius pokyčius ir e, jeigu aš kalbėčiau apie savo šalį ir apie savo patirtį, aš taip pat būčiau susijaudinęs. Dėkoju už, už tai, ką Jūs pasakėte, tai yra labai įdomu. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį ponui Roberto Olmi iš EIVT. Geografinio skyriaus galbūt jūs turi, galėtumėte mums pristatyti, ką jūs dabar, e, kas yra jūsų planuose, e, kaip jūs dabar dirbate su Iranu ir galbūt jūs galėtumėte taip pat pakalbėti apie tą masinių žudinių situaciją prieš 25 metus ir mažumų klausimą paliesti. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, aš atstovauju geografiniam skyriui, e, geografiniam santykiam su Iranu, EIVT, e Euro, e, bet aš nesu žmogaus teisių klausimų specialistas, tačiau aišku, aš stebiu vidinę situaciją Irane ir aišku, mes suvokiame, kad Iranas buvo ir yra viena iš e, tų šalių, kuri e, labiausiai pasaulyje pažeidžia žmogaus teises. Ir aišku, mes nuolat stebime situaciją Irane, mes skelbėme pranešimus ir mūsų pirmosios abejonės yra E, platus mirties bausmės naudojimas mums tai kelia susirūpinimą. Iki rugsėjo 25 dienos šių metų buvo nu, e, įvykdytos 310 e, mirties bausmių. Tai iš tiesų kelia didžiulį mūsų susirūpinimą ir kaip mes išgirdome šiandien yra daug E, žmogaus teisų pažeidimų, kuomet pažeidžiamos mažumų teisės, e, diskriminuojamos moteris, e, ne, neleidžiama, lais, neleidžiama naudotis minties laisvę. Ir paskutiniai įvykiai, tai yra pono Ruhani išrinkimas prezidentu, vyriausiai įgaliotinė pasveikino šį prezidentą, nes jis buvo vienintelis nuosaikus kandidatas, vienintelis nuosaikiųjų atstovas, kuris galėjo, kuriam buvo leista dalyvauti rinkimuose. Taigi mes pasveikinome tą faktą, kad jis buvo išrinktas prezidentu, kad jis gavo labai rimtus įgaliojimus iš Irano žmonių e, pastaruoju metu buvo paleisti 80 politinių kalinių. E, garsusis Nasrin Sutudei, e, Sakaro premijos laureatės atvejis čia taip pat yra paminėtinas, jį taip pat buvo pa, paleisti, tačiau buvo paleisti e, taip pat ir daug žmonių, kurie buvo e, įkalinti 2009 metais po rinkimų, e, tai yra žmonės, kurie priklausė reformistams, buvo e, paleisti keli krikščionys, keli žurnalistai, tai yra e, kaliniai tokie įvairių kategorijų kaliniai. Aišku, e, e, yra labai daug sąžinės kalinių Irane iki šiol ir kai vyriausiai įgaliotinė susitiko su Irano e, užsienio reikalų ministru ponu Rozarif, ji e, išreiškė mūsų susirūpinimą dėl žmogaus teisų situacijos Irane. Mes manome, kad, kad ta situacija išlieka ir toliau sudėtinga. Didžiausia problema, kaip jau minėjau, yra mirties bausmė. Taigi mes mes pasižymėjome tuos pažadus, kuriuos rinkiminėje kampanijoje e, išsakė prezidentas Ruani, jis kalbėjo apie naują kultūrą, apie mažiau diskriminacijos, apie e, daugiau žmonių teisių, apie moterų padėties gerinimą, apie politinių kalinių paleidimą. Mes, todėl mes sveikiname tuos pirmuosius žingsnius, tačiau mes, e, aišku, labai atidžiai stebėsime, kas vyksta Irane ir kas vyks toliau Irane. Negaliu čia jums dabar pateikti kažkokių tikslių e, duomenų, e, bet girdėjau atsiliepimus kolegų, kai jie grįžo iš Niujorko vyriausioji galiotinė, kalbėdama su Irano užsienio reikalų ministru, e, kalbėjo taip pat apie galimybę užmėgsti žmogaus teisų dialogą tarp ES ir Irano. Aš kol kas neturiu jokios išsamesnės informacijos apie tai, bet galiu tik tai pasakyti, kad galbūt ateityje, artimiausioje ateityje būtent pradės vykti toks dialogas. Aišku, e, buvo pastebėti tikrai e, pozityvūs pokyčiai, jau minėjau e, tą paleidimą politinių kalinių, bet aišku, reiktų, kad būtų ir daugiau politinių kalinių paleista. Prezidentas Ruhani suformavo vyriausybę, jam pavyko suformuoti vyriausybę, kurioje dauguma ministrų yra yra e, nuosaikus politikai, e, pragmatiški politikai, reformistai susiję su ankstesnė Katani vyriausybė. Bet aišku, yra tam tikrų išimčių, ypač e, didelį susirūpinimą mums kelia e, pono Pur Muhamedi e, paskirimas teisingumo ministru. Kaip jau buvo šiandien paminėta, aišku, mes, mes žinome apie jo praeitį, žinome apie jo atsakomybę dėl praeities įvykių. E, tokie paskirimai e, į postus vis tik yra ženklas, kad Irane yra tam tikrų sunkumų Ir aš tikiuosi, kad ponas Ruani ir toliau dės pastangas pagerinti žmogaus teisų situaciją, bet kita vertus jis, aišku, susidurs su sunkumais e, bendraujant su ultrakonservatoriais. Mažumų klausimas. E, mums yra labai svarbus. Kaip tik kitą savaitę e, e, susitiksiu su, su jų atstovu, ką aš darau kasmet, e, reguliariai susitinku. Aš tikiuosi, kad dabar yra neįvyks lūžio taškas E, tikiuosi, kad atsiras galimybė kažką veikti, yra ne, kol kas ji yra ribota, nes kol kas nevyksta dialogas. E, jeigu būtų inicijuotas tas dialogas dėl žmogaus teisų, manau, kad tai tikrai būtų naudingas dalykas. Kaip e, žinote, kad mes turime savo delegaciją Teherane, tai kol kas tiek ką aš galiu pasakyti. Ačiū. E, Olmy. Dėkuoju. Pane Olmy. Jūs kalbėjote apie galimybę pradėti žmogaus teisų dialogą tarp ES ir Irano. Pirmą kartą girdžiu tokį dalyką. Prieš du ar tris metus panaši mintis buvo kilusi. Bet turime elgtis labai atsargiai. Vyksta žmogaus teisų dialogas su kitomis šalimis - Kinija ir kitomis koks yra tikslas tokio dialogo. Tikslas, mano supratimu, turėtų būti numatyti tam tikrus orientyrus e, ir siekti. Ir svarbu išsiaiškinti, koks iš tikrųjų yra to dialogo tikslas. Jeigu viena pusė nori dialogo ir noriu pasakyti, kad viskas yra gerai, nes mes kalbam apie žmogaus teisės, tačiau konkrečių rezultatų nenumatoma gerinti žmonių teisų padėčiai Aš nepritarčiau tokio pobūdžio dialogų, tai nėra tikrai žingsnis pirmin. Taigi prieš 2-3 metus, tuo metu dar e, vadovaujant ankstesniai vyriausybei, Iranas buvo pareiškęs interesą vykdyti tokį dialogą, tačiau tuomet mums kyla labai rimtų abejonių ir klausimų, ar iš tikrųjų e, tas dialogas buvo norimas tam, kad būtų galima pagerinti žmogaus e, teisių padėtį, ar tik tai tam jo buvo siekiama, kad būtų visiems galima paskui pasakyti, kad štai vyksta žmogaus teisų dialogos, mes gerinam padėtį, bet nieko realiai nedaryti. Dėkuoju. Mes iki 10 valandos galim diskutuoti. Atėjo laikas apibendrinti ir turime iš tikrųjų labai atsargiai elgtis. Sveikiname pasikeitimus Sveikiname tai, kad paleidžiami politiniai kaliniai, kad prezidentas priėmė tokį sprendimą. Jūs minėjote ir išorės veiksmų tarnybos atstovai minėjo, kad vyriausybės nariai yra tie patys, kurie dirbo režimo metais, nes, pavyzdžiui, jūs minėjote teisingumo ministro atvejį. Na, viskas dar labai ankstyvos stadijos, tie pasikeitimai labai ankstyvos stadijos, lauksim konkrečių veiksmų. Uh, Tačiau žmogaus teisų atvejais visada reikia stebėti ne tik kalbas, ne tik jų klausyti, bet ir stebėti konkrečių žingsnius, kas iš tikrųjų daroma, ar paleidžiami politiniai kaliniai, ar kovojama su nebaudžiamumu, ar, ar, ar daroma kiti konkretūs veiksmai. Norėčiau Jūs patikinti, kad mes Kalbėsime su išorės teismų tarnyba dar kartą papildomą apie tai, kas šiandien čia buvo pasakyta. Mes taip pat ketiname renkti rezoliuciją e, žmogaus teisų susitikimui Ženevoje. Tai yra tas klausimas, kuris nulatos turi būti darbo atvarkėje. Dar dviejų minučių prašom pasisakymui. Ar kalbėsite angliškai? Išgirdau daug dalykų apie žmogaus teisės Irane. Mes turim kalbėti apie kalinius dabar. Niekas nekalba apie tai, kas atsitiko prieš 25 metus. Tad norėčiau jūsų paprašyti, kalbėkit apie tą metą, tą metą, kai buvo išžudyta daugiau negu 20 tūkstančių žmonių. Ir tai buvo ne tik tie žmonės, kurie dabar yra kalėjimuose, tai irgi labai svarbu. Kalbėkite ir apie tai. Jie turi galiausiai pripažinti, kad tie žudimai vyko. Pirmininkė, ačiū. O dabar pereiname kito darbo tvarkės klausimų. Kviečiu ateiti į tribūną tuos, kurie kalbės apie situaciją Serbijoje. Thank you. So um, now we come to our uh, exchange of views on Serbia. Na, o dabar perinimo prie keitimus nuomonėmis dėl Serbijos, kalbėsime apie vengrų ir kitas etinės mažumas. Mes rengėme šios klausimus, nes patys ir visa delegacija rengėsi vizitui į Belgradą spalio 28-29 dieną. Mes rengiame bendrą susitikimą su delegacijomis su Albanija, Bosnija, Hercegovina, Jotkalnyje ir Kosovu. Džiaugiamės, kad ponas Kukan dalyvauja čia, jis pirmininkaus posėdžių kartu su manim, tai yra labai patyręs kolega, turi puikų politinį pasirengimą ir puikiai žino tų šalių situaciją. Esame žmogaus teisų komitetas, mūsų darbotvarkė labai specifinė, žvelgiame žmogaus teisų padėti šalyje. Ir kai sudarinėjome programą vykti į Belgradą, mes esame nusprendę šiam klausimui taip pat skirti didelį dėmesį. Mes iš šį klausimą taip pat pasikvietėme ir daug ekspertų, puikių ekspertų, kurių žinios irgi labai plačios, jie puikiai žino politinę padėtį e, tose šalise. Ponas Varadi yra e, Centrinės Europos universiteto Budapašte e, Rytų Europos skyriaus vadovas ir taip pat ponas Sirčian Durovič. Jis yra taikomųjų studijų Europos e, centro direktorius. Jis mums Jis taip pat yra ir konsultantas Serbijos integracijos problemos klausimais. Prieš pradedant diskusiją su jumis norėčiau taip pat pasveikinti ir poną ambasadorių, Serbijos ambasadorių Briselyje, ponas Tuskolų Pandič. Ačiū, kad atvykote ir da, sutiko dalyvauti diskusijose. Pone Kukan, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. yra puikia proga iš tikrųjų surenkti tokią diskusiją e, prieš vizitą į Serbiją, rengiantis tam vizitui. Turėtume pasinaudoti progą, turime čia ekspertus dalyvaujančius mūsų posėdėje, tad galėtume detaliai aptarti šį labai jautrų klausimą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti keletą pastabų. Pradėsiu nuo platesnės perspektyvos apžvelgimo. Ir galbūt pakartosiu jau ir savaime suprantamus dalykus. Su mažumomis susiję klausimai daugelį Europos šalių yra labai jautrus ir sudėtingi klausimai. Tie klausimai yra daug jautresni ir sudėtingesni, kai kalbame apie vakarų Balkanus – Nenorėčiau čia leistis į detalės, tačiau turiu patirties dirbimą su šio regiono šalimis. Negalime pasakyti, kad kurie nors iš Balkanų šalių tautinių mažumų problemų nekyla. Aš dirbu su kolegomis vakarų Balkanų šalyse, su kolegomis parlamentarais. Ši darbo tvarkė yra tinkama diskusijoms. Dažnai diskusijos uh, E, darbotvarkės temomis e, būna labai intensyvios. Vykstant diskusijoms, turėjau laiko pastebėti, kad tų diskusijų apie susiklošiusią pastėti e, etninių mažumų atstovams rodo, jog situacija gerėja. Tai taikytina ir Serbijai. Tvirtai tikiu, kad Serbija netrukus pradės stojimo Europos Sąjunga dėrybas 23-24. Tokie bus dėrybų skyriai, dėl kurių bus diskutuojama pirmiausia. Tad iš tikrųjų e, tautinių mažumų teisės ir žmogaus teisės turės atitikti ES standartus, jeigu, bus, jeigu Serbija norės būti primta ES. Tad būtina susikaupti, susikoncentruoti būtent į šias temas teks atsižvelgti į tą situaciją, kad tautinių mažumų yra daug - kroatai, albanai, vengrai, slovakai ir kiti. Serbija yra parengusi pakankamai aiškias ir sąžiningas teisinės taisyklės, kuriams gali remtis tautinės mažumos. Pavyzdžiui, vyriausybės, vyriausybės biuras atsakingas už tautinės mažumos buvo įsteigtas per pastaruosius dešimt metų ir dabar vyriausybė uh, yra prieimusi penkių metų antidiskriminavimo strategiją. Serbijoje, kaip ir daugelį kitų regiono šalių, mes galime pastebėti, jog teisės aktai, teisinės taisyklės dažnai egzistuoja, tačiau problemiškas yra jų įgyvendinimas, nes tas įgyvendinimo lygtis nėra pakankamas. Esą tokiam kontekstui turime pasakyti, kad vaivadinoje pažangos yra daugiau, tuo tarpu, kai pietuose, pietryčiuose, e, Sandžioje, Kosovo e, ir kitur tos pažangos yra mažiau. Visam tam, aišku, būtinas yra tinkamas finansavimas ir kitų problemų sprendimas. Mano supratimu, daugiausia tai yra susijęs su koordinavimu klausimais tarp centrinės valdžios ir vietos administracijos tai tą ta, ta, ta situaciją būtina pagerinti. Daug ką paprastinu, bet manau, kad ekspertai mums pristatys situaciją detaliau. Nepaisant visko, mažumoms priklausantis asmenys dažnai gyvena periferijoje. Vyriausybės institucijos dažnai nepakankamai jautriai vertina šiuos klausimus šalis labai centralizuota, o tai nebejotinai turi įtakos mažumų padėčiai. Aš manau, kad dėl to taip pat turėtume kalbėti ir apie šalies decentralizavimo galimybę. Žmonių priklausančių etinėms mažumoms teisių užtikrinimas yra viena iš svarbiausių ES vertybių. Europos parlamento nariai turi pareigą užtikrinti, kad tų vertybių yra laikomasi, kad jos įgyvendinamos. Tebelieka dar probleminių dalykų, tačiau turime dalintis patirtimi ir turime padėti gerinti situaciją šalyse, kurios tikisi vieną dieną tapti ES narėmis. Kaip jau sakiau pradžioje, Serbija tikimės netrukus pradės dėrybas ir tikiuosi, kad padėtis susijusi su etinėmis mažymomis nesukels esminių problemų dėrybose. Pirmieji e, skyriai, dėl kurių teks dėrėtis, bus 23 ir 24. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you. Dėkoju, ponė Kukan. už tai, kad suteikėte tokį pagrindą mūsų diskusijoms, už tai, kad e, pristatėte aktualią situaciją. Manau, kad dabar būtų metas suteikti žodį e, mūsų ekspertams. Profesorių Varadį, prašau, žodis jums. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad šis posėdis yra transliuojamas internetu. Dėkoju, ponė pirmininkė, e, džiaugiuosi, kad pakvietėte mane į šį renginį ir pabandysiu suteikti informacijos, kadangi aš pats esu mažumos atstovas Vojvodinoje ir mano šeima ten gyvena daugiau nei šimtą metų. E, galiu pasakyti, kad mes pastebėjome, kad daugiau kultūros, daugiau mokyklų, daugiau kalbų e, atsirado. E, aišku, buvo e, periodų, kai tokia ta normali situacija buvo e, labai pažeista. Tai pavyzdžiui, tos normalios situacijos nebuvo pilietinio kalo, karo metais. E, dešimtajame dešimtmetyje tai buvo labai blogas laikotarpis praktiškai visoms mažumoms. Ir tai, tą aš galiu pasakyti ne tik apie mažumas Serbijoje, bet pavyzdžiui, tas, tą patį galima pasakyti ir apie serbus, kurie buvo mažuma kitose buvusiose Jugoslavijos vietose. Ir e, dabar tarsi išsivystė toksai geresnis mąstymas nes yra užtikrinamas mokyklų E, žiniasklaidos priemonių egzistavimas, yra įvairūs laikraščiai vengrų, rumunų ir kitomis kalbomis. Ir, e, aš e, manau, kad vienintelis kelias e, konstruktyviai apžvelgti situaciją, vertinti ją kaip normalią situaciją. Nes aišku, Vojvodinoje turi būti mokyklos, turi būti laikraščiai, turi būti e, viešojo sektoriaus atstovai, su kuriais būtų galima susikalbėti vengrų, rumunų ir kitomis kalbomis. Ir ta, ta, tas pats galioja ir kitiems regionams. Ir, ir dabar aišku, žmonėms yra lengviau suvokti, kad Serbija yra jų šalis, e, tai yra Europos regionas. Pritarčiau tam, ką pasakė ponas Kukanas, kad, kad e, diskusijų atmosfera gerėja ir kad pagerėjo taip pat ir teisinis pagrindas atsirado daugiau įstatymų, bet aišku, kyla sunkumų juos įgyvendinant. E, ir reikia paminėti tuos esminius punktus tų, e, to, tų, tų įstatymų. Tai yra Serbijos konstitucija 2002 metų, kur kalbama taip pat apie mažumų teises, taip pat nacionalinių tarybų aktas. Tai yra labai svarbus teisės aktas, jis yra yra aktualus, e, kai, kai buvo patvirtintas šis e, aktas buvo mažumų, pasigirdo kritika iš mažumų, kad jis eina per toli, kai kurios radikalios e, mažumų organizacijos labai kritiškai pasisakė, bet e, kalbant tai bendrai apskritai, vis tik galima pasakyti, kad šis teisės aktas yra sėkmingas. Ir taip pat jau keturis metus veikia atitinkami įstatymai, kur, aišku, pastaiko sunkumų juos įgyvendinti, bet jie dabar bent jau tapo realybę. Ir tai pagerino mažumų padėtį. Jis e, dėl tų įstatymų padaugėjo mažumų mokinių skaičius mokyklose ir mm, tarsi e, atsirado teisių ir tapatybės suvokimas per kultūrą. Ir e, jeigu mažumos e, suvokia Serbiją kaip savo šalį, tai aišku visuomet yra lengviau suvokti e, Serbiją kaip savo šalį, kai tavo kalba, e, kai tu gali kalbėti savo gimtają kalbą savo kasdienėme gyvenime. Ir, e, kaip jau minėjau, jeigu ir įstatymų įgyvendinimas nėra visuomet tobulas, tačiau dėl tų įstatymų buvo tarsi marginalizuotos radikalios mažumų grupės. Ir e, taip pat dėl jų e, atsirado geresnis savitarpio supratimas tarp mažumų. E, mažumos, maž, mažumų tarybos labai gerai bendradarbiauja. Prieš keletą mėnesių, pavyzdžiui, Slovakų e, taryba šventė savo dešimtmetį ir, ir pavyzdžiui, e, sveikinimo kalbą sakė vengrų e, tarybos pirmininkas. Taigi galiu pasakyti, kad tarp mažumų susiklosti geresni santykiai Serbijos viduje negu tarptų tautų yra e, santykiai e, išorėje už Serbijos libų. E, neseniai mažumų tarybos e, E, parašė laišką Štefanui Fiule ir tame laiške išdėstė savo susirūpinimą dėl to, kad Serbijos konstitucinis teismas e, priemė sprendimus, kurie prieštarauja mano minėtam aktui. Ir yra apie 20 įvairių iniciatyvų, bet e, ir tarptų iniciatyvų yra tokių, e, kurios tikrai pakerta pagrindus to akto. Pavyzdžiui, pateiksiu pa pavyzdį. Pavyzdžiui, Konstitucijoje buvo numatyta, numatyta, kad mažumų tarybos turi savo kompetencijas. E, e, serbų konstitucijoje žodis kompetencija e, E, vartojamas kartu su valdžios institucijoms. Ir kadangi e, dabar yra sakoma, kad kadangi mažumų tarybos nėra valdžios institucijos, tai jos negali turėti kompetencijų. E, bet manau, kad tai tiesiog yra nesusipratimas, nes tas žodis kompetencija gali turėti labai plačią reikšmę. Ir E, Serbijos mokslo akademijos aktas yra paskelbtas ir ten taip pat yra kalbama apie tai, kad Serbijos mokslo akademija turi tam tikras kompetencijas. E, taip pat įvairios asociacijos turi savo aktus ir ten irgi kalbama apie, pavyzdžiui, asociacijų vadovų kompetencijas ir yra daug tokių pavyzdžių. Taigi, tai E, buvo toks probleminis klausimas. Toliau kitas e, probleminis dalykas yra susijęs su e, tom pagrindinėmis teisėmis. Žingsnis pirmin yra 75 konstitucijos straipsnis, kur yra kalbama apie, ofic, apie teisę oficialiai naudoti gimtają kalbą. Ir yra galiu pasakyti, kad e, teisė kalbėti savo kalbą yra viena iš pagrindinių teisių Serbijoje. Bet aišku, iškyla problemų, kad pavyzdžiui, e, e, mažumos gali steigti savo institucijas, bet valstybė, valstybė negalima perkelti tų teisių. Tačiau nėra kitos galimybės, kaip pasinaudoti šitą teisę, e, savivaldos teisę, perkeliant tas teises. Ir taip atsitiko ir Kroatijoje, ir Vengrijoje, kuomet buvo perkeltos tos e, steigimosi teisės. Kadangi mano laikas yra ribotas, aš galėsiu paminėti dar keletą kitų problemų norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad e, dabartinė situacija, dabartinė teisinė aplinka mažinos, mažumos vertina kaip pavojinga situacija ir tą situaciją galima gerinti, tobulinti. Tačiau kol kas mes tarsi esame normalumo ribose ir kol kas e, mažumos Serbijoje e, gali naudoti savo kultūrą kritinis e, dalykas e, šiuo metu yra pavojus, kad ta dabar veikianti sistema gali būti kažkaip paveikta, sugriauta. Konstitucinis teismas turi savo įgaliojimus e, valdžios sąrangoje ir jeigu Konstitucinis teismas pradės kritikuoti tuos ankstesnius įstatymus, kurie tikrai pagerino mažumų situaciją, ir e, palengvino mažumoms e, Serbijoje jaustis savo, savo, e, kaip savo šalyje, tai tuomet kils problemų. Dėkuoju toliau, ponė Durovič. Thank you. Um, let me say at the beginning, I'm very honored to address this. Dėkuoju. Man malonu kreiptis čia, žmogaus teisų komitetą, Tai yra tas komitetas, kuris atvyks į Serbiją, tačiau dėl 23-24 skyriaus diskusijos prasidėjo vakar. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus žingsnis abiems - ir ES, ir Serbijai. Norėjau paminėti žmogaus teisų klausimus ir pradėsiu štai nuo ko. Bendra nuomonė yra tokia, kad žmogaus teisės ir mažumų teisės yra gerbiamos bendrai paėmų Serbijoje. Egzistuoja tos taisyklės, kurios tam yra reikalingos, kaip minėjau prieš tai kalbėjęs kolega, jos atitinka ES standartus. Be abejo, jų gyvendinimas galėtų būti geresnis, netgi žymiai geresnis ir tai priklauso nuo dviejų dalykų. Pirmiausia, politinė valia. Ir kai yra politinės valios įgyvendinti tinkamai kiekvieną taisyklę, kuri yra numatyta įstatymuose, tam reikia ir antra, reikalingi ištekliai įgyvendinimui. Reikia turėti ir institucinius gebėjimus, jie yra, tačiau reikia ir finansinių išteklių, kad būtų galima tinkamai spręsti mažumų klausimus, ypač srityse, vietose, kur uh, labiausiai praužė ekonominė krizė ir kur ekonominės zonos iš tiesos buvo sugriautos. Ta būtina padaryti, kad žmonės galėtų naudoti savo ekonominėmis teisėmis. Noriu paminėti du dalykus. Pirma, instituciniai klausimai, tai apima nacionalinės tarybas, mažumų tarybas. Ši nesena iniciatyva, nes nebuvo nagrinėta konstitucinėme teisme ir kyla pavojus E, kultūros autonomijos institucijų egzistavimui. Visą tai tos institucijos leidžia nacionalinėms mažumoms, etinėms mažumoms naudoti savo kalbą. Nepaisant konstitucinio teismo sprendimo, gali e, sumažėti pasitikėjimo tarp nacionalinių mažumų ir daugumos. Nes nuolatos yra kvestionuojamas tų institucijų teisinis legitimumas. Tos institucijos pačios susikūrė ir įsisteigė. Nepamirškime, kad struktūra dar nėra visiškai baigta kurti. Nacionalinės nacionalinė taryba turėtų būti aukščiausia struktūra, o tos smul, tie smulkesni padaliniai nacionalinių mažinų tarybos dar tebėra kūriamos, jos nėra visiškai susikūrusios. Tačiau nacionalinė taryba, į kurią patektų atstovai iš nacionalinių mažumų tarybų, galėtų būti ta institucija, kuri padėtų žengti tvirtesnius žingsnius saugant nacionalinių mažumų teisę, teisės. Pirmie, pirmosios ataskaitos jų funkcionavimo rodo, kad nacionalinėje taryboje Būtina sustikrinti gebėjimus ir gerinti komunikavimą ta, e, vyriausybės agentūrų su e, mažumų e, atstovais bei tarybomis nacionalinėmis, kad nacionalinė taryba ir mažumų tarybos galėtų tinkamai atlikti jums tenkančias funkcijas, o jų nemažai informavimo laisvė, švietimo sritis, kultūros plėtojimas ir religijos klausimai. Kai dėl vietinio ligmens egzistuojanti taryba tarp etiniams klausimams e, padeda pagerinti reikalus. Neseniai buvo parengtos ataskaitos, kurios sakė, kad šitos tarybos neveikia visiškai gerai. Antras klausimas, kurį norėjau paminėti, būtų toks. Tam tikrų mažumų klausimai, neminėsiu čia visų tų mažumų, bet kai kurių mažumų situacija yra susijusi su Sančiako regionu padėtimi, taip pat Vengrijos mažumą norėčiau paminėti, nes visai neseniai Sulaukėme ataskaitų, kur kalbam apie įtampą Vojvodinoje. Kad dėl Sančiako regionų norėčiau pasakyti, kad svarbiausias dalykas čia yra tai, kad ekonomiškai tas regionas yra labai nusiauptas. Būtina gerinti ekonominį lygį, pagerinti ekonominę padėtį, nes tai galėtų padėti sumažinti pasireiškinčią etinę įtampą. Vojvodinoje tikiuosi tie žygiai, kuriems jis ministras pirmininkas Dačič šių metų pradžioje padės siekti sutarimo su parlamento pirmininku Vojvodinoje. Ir tai yra geras žingsnis, kuriant pasitikėjimo santykius ar vengrų mažumos ir daugumos. Nes e, ministerija, vidaus reikalų ministerija suteiktų papildomą paramą, kad būtų galima sumažinti tų incidentų skaičių Vojvodinoje. Baigsiu čia savo pasisakymą ir paliksiu daugiau laiko klausimams ir atsakymams. Ačiū. Durovič, before... Ačiū ponui Durovič. O dabar turime Uh, užsienio reikalų, tai išorės santykių tarnybos atstovų, paskui suteiksiu žodį kolegoms. Kinga Gal, turiu galimybę klausti kolegė. Uh, Madam Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Klausiausi mūsų ekspertų Galiu pasakyti, kad jie labai aiškiai pristatė situaciją ir norėčiau užduoti tris klausimus, bet prieš juos užduodama norėčiau pasakyti, kad mes turime nuolat stebėti, kas vyksta Serbijoje. Aš pati yra delegacijos ryšiams su Serbija narė ir jūs tikriausiai žinote, kad Europos e, parlamentas savo visose rezoliucijose Serbijos klausimais pabrėždavo, e, koks svarbus kokie svarbus yra tie įstatymai, teisės aktai e, etninėms mažumoms. Ir e, mes e, galvojame, kad nacionalinių tarnybų aktas taip pat yra labai svarbus įstatymas, kuris padeda ginti mažumas gyvenančią Serbijoje ir kurios, kuris padeda išvengti etninių konfliktų Serbijoje. Ir iš tiesų labai gerai, kad tie įstatymai veikia ir mes, Europos parlamento atstovai, galime tik taip vertinti situaciją. O man e, kilo klausimas dėl įstatymų įgyvendinimo. E, nacionalinių tarybų akto įgyvendinimas. Kaip Jums atrodo, kuo mes lypi problemos, kas yra konkrečiai tos problemos, dėl ko uh, neįgyvendinama ar netinkamai įgyvendinami. Aš žinau, kad yra Slovakų nacionalinė taryba, Vengrų nacionalinė taryba, kurios yra labai aktyviai veikia. Tai gal ir tai galėtumėte pakomentuoti. Taip pat žinau, kad Serbijoje rengiamas naujas įstatymas dėl žiniasklaidos ir kaip tai. E, e pavyzdžiui, paveiks mažumų žiniasklaidą, nes tai taip pat yra labai svarbu siekiant ginti mažumų teises, kad jos turėtų um, savo spaudą savo gimtają kalbą, ar e, etninių nesupratimų, kažkokių konfliktų e, e, kiekis sumažėjo Vovadinoje, nes mes girdėjome, kad buvo tokių atvejų. Ar galite pasakyti, kad mažėja tokių konfliktų? Dėkoju, toliau ponas Tukeš. Thank you, madam uh, chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Meghívottakat köztük is külön Váradi Tibort. Džiaugiuosi, kad atvyko mūsų svečiai į mūsų posėdį. Prieš tris metus Aš pats buvau vienos delegacijos narys ir su ta delegacija važiavau į Serbiją. Tada mes susipažinome, tada mes buvome susitikę su serbų politikais, su parlamento atstovais. Ir aišku, susitikome su vengrų mažumos nariais, taip pat e, romų atstovais Tada dar mūsų delegacija vadinosi delegacija ryšiams su Vakarų Balkanu. Aš, kaip minėjau, dalyvavau e, toje kelionėje ir dabar situacija yra tokia, kad mes kasdieną galime konstatuoti, kad vyksta e, tragiškų įvykių. E, E, pavyzdžiui, demniai e, buvo iš dalies netgi ir pralietas kraujas. Ačiū Dievui, kad dabar situacija šiek tiek pagerėjo. Dabar nėra tokių baisių, žiaurių nusikaltimų. Tačiau vis dar vyksta kažkoks e, kolektyvinis procesas prieš temerį atstovus man tai kelia didžiulį nerimą, todėl aš norėčiau paklausti, e, kokia iš tiesų yra situacija ir kaip galima pasakyti tiesą 2005 metais ponia Pak e, vyko į jūsų regioną, ji taip pat bendravo su Serbijos atstovais 2009 metais čia Europos parlamente, mes atlikome tyrimą, e, vyko klausimai šią temą. Taigi Serbijos tema ir vengrų mažumos tema. E, E, jos situacija e, mums yra aktualus klausimas ir Ir mums visuomet e, buvo kartojama, kad viskas daroma vardan tiesos, tiesa turi būti e, išaiškinta, taigi mes laukiame dar e, atsakymų. Toliau kitas mano klausimas yra susijęs su taiko sutartimi tarp Vengrijos ir Serbijos. E, ir Vengrijos ir Serbijos prezidentai buvo susitikę ir kartu e, paminėjo karo aukas, e, prisiminė karo aukas ir tai buvo labai svarbu žingsnis, tačiau kyla klausimas, o kas dabar vyks toliau, kaip, kaip tas taikos procesas turėtų atrodyti praktikoje. Ar Ar yra e, finansinės e, kažkokios galimybės, kad būtų galima e, kovoti su tais nusikaltimai, kurie buvo padaryti karo metais, nes, pavyzdžiui, antrojo pasaulinio karo metais dėl nusikaltimų kalti yra vokiečiai, bet kita vertus yra taip pat ir vokiečių aukų, apie tai taip pat reikia pagalvoti. Reikia kažką padaryti, kad mm, šioje, šioje srityje ir mano klausimas būtų toks, e, kas daroma šioje srityje. Toliau kitas mano klausimas būtų susijęs su, su flachų mažuma. Mes prieš porą metų kalbėjome apie pažeidžiamų mažumų e, teises ir, ir prie tų pažeidžiamų mažumų priklauso ir e, flachų mažuma. Ir e, e yra apie 300 tūkstančių tų etninių flachų, tačiau ta mažuma yra visiškai nepripažįstama. Valachų, atsiprašau, ta mažuma yra nepripažįstama. E, ir bandoma tiesiog iš išorės, iš užsienio inicijuoti valachų klausimo sprendimą, ar e, kažkas daroma šioje srityje, ar pavyzdžiui, kaip, kaip atrodo galimybė e, valachams kalbėti savo gimtają kalbą, naudoti švietimo įstaigomis. E, e, ar yra užtikrinama jiems tikėjimo laisvė. Toliau kitas klausimas būtų susijęs su Kosovu. E, Yra žinoma, kad Vengrija ir Serbija kalba apie autonomiją, iš dalies jau ir įgyvendintas e, tas e, autonomijos kūrimas, Vojvodinoje yra nacionalinės tarybos, kaip, jau minė, kaip buvo jau minėta, todėl aš norėčiau paklausti, ar jums netrodo, kad e, šiaurinė Kosovo dalis E, su jie taip pat reiktų panašiai elgtis, kad reiktų jai suteikti autonomiją pagal e, Vengrijos mažumos pavyzdį. Yra tikrai daug žmonių, kuriems tai būtų aktualu pastaruoju metu dauguma tų žmonių buvo priversti asimiliuotis. Mes manome, kad stipri autonomija yra geras dalykas ir, ir ji nekeltų grėsmės serbų visuomeniai, o kaip tik ją praturtintų. Taip pat norėčiau dar paminėti Rumunijos problemą nes yra problemų tarp Rumunijos ir Serbijos ir kaip tik e, praėjusiais metais e, buvo tam tikrų incidentų. ir buvo neužtikrinta galimybė turėti E, rumūnams bei valachams savo e, atstovybės, nors iš tiesų tarsi buvo tai žadėta. Nežinau, ar ponas Kukanas, ar ponė Lochbiller galėtų kelti šios klausimus, galbūt net komisijai, nes yra tam tikros sąlygos, uh, E, kurios turi būti gyvendintos ir yra tikrai mažumų problemų, kurias reikia spręsti. Ir situacija yra tokia, kad net kai kuriuose šalise netgi po jų įstojimo į Europos Sąjungą dar vis yra pažeidžiamos mažumų teisės. O juk e, ger, mažumų teisų gerbimas yra viena iš pagrindinių sąlygų stojant į Europos Sąjungą. Dėkoju, ponė Tukiš. E, mes labai vėlai pradėjome e, šį keitimąsi nuomonėmis, mes dar turime 10 minučių šiam klausimui, e, bet kadangi norime išgirsti atsakymus, norėčiau visų kolegų paprašyti kalbėti trumpai. Pone Brusiš, dėkoju ponė pirmininkė, pabandysiu pasisakyti labai trumpai, nors parengiau savo pasisakymą kroatų kalba, bet e, matau, kad kroatų vertimo nėra. Tai gerai, tuomet aš kalbėsiu angliškai. E, pone pirmininkė, pone Kukan ir gerbiami kolegos ekspertai, aš labai e, džiaugiuosi galimybę pakalbėti apie kroatų mažumą Serbijoje. Todėl paprašysiu jūsų leisti man uh, iškelti keletą esminių klausimų, nors aš tų klausimų turėčiau labai daug. Norėčiau iškelti keletą klausimų susijusių su kruatų mažuma Serbijoje. E, aš labai įdėmiai klausiausi to, ką pasakė ponas Kukan ir galiu viskam pritarti. Ir jūs kalbėjote apie e, tuos įstatymus, kurie yra labai geri. E, Tačiau yra spragų tų įstatymų įgyvendinime arba kai kurie iš jų iš vis yra neįgyvendinami. Jūs taip pat sakėte, kad Vojvodina yra e, pasiekusi daugiausia pažangos. Tačiau dėje e, didžioji dauguma kroatų gyvena Vojvodinoje ir aš ten kol kas jokios pažangos nematau. Galėčiau netgi jums pateikti įvairius duomenis, kurie įrodytų tai, ką aš pasakiau. Kadangi e, mums liko nedaug laiko, aš tiesiog norėčiau dabar akcentuoti pačius pagrindinius dalykus. Visų pirma, e, kroatų nėra e, nei vietos, nei regiono valdžioje jos institucijose. Galiu pateikti pakankamai duomenų, kurie tai rodytų. Bet, ponė pirmininkė, dabar aš neišplėsiu mūsų laiko. Toliau antras svarbus dalykas, tai yra labai svarbus dalykas. E, mažumų teisės nėra pakankamai gyvendinamos švietimo srityse. Aš tą patyriau pati visą savo gyvenimą ir galiu jums netgi įvardinti tam tikras vietas. Pavyzdžiui, mažas miestelis Soc netoli šydo. E, ten yra, e, ten kruatų mažuma surado, sudaro apie 40 procentų gyventojų ir būtų pakankamai moksleivių, kurie galėtų e, užpildyti mokyklą, bet mokyklos nėra. E, mokyklų direktoriai neskiria finansavimo, neleidžia, neleidžia įvežti kroatiškų vadovėlių iš Kroatijos tam, kad vaikai galėtų mokytis kroatų kalbos yra e, e, tik tai pradinės mokyklos vadovėliai e, kruatų kalba, o, o kalbant apie gimnaziją ar aukštesnės mokyklos klases, nėra ne vieno kruatiško vadovėlio, tai iš tiesų yra didžiulis trūkumas. Toliau trečias aspektas, ponia Kuka, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, e, tai yra e, dirbtinis e, skaidimas kruatų mažumos į subetninės grupės ir e, e, tas skaidimas yra skatinamas, netgi verčiama taip tai daryti, netgi jėga Martirisoj Sirpskoj, Batsanų ir kitose švietimo institucijose Serbijoje. Todėl aš norėčiau norėčiau kreiptis į Jūs ir paprašyti, atsižvelkite į šiuos tris mano išsakytus aspektus, nors yra ir kitų problemų, kaip pavyzdžiui, e, kultūrinės veiklos ribojimas, e, bet prašau Jūsų, kai vyksite į Serbiją, atmerkite akis, žiūrėkite plačiai e, atmerktomis akimis, aš galiu pritarti savo kolegai dėl vengrų mažumos Aš turėjau galimybę ten susiti... E, e, e, būti su tos mažumos atstovais visą savaitę, aš su jais bendravau ir tikrai norėčiau padėkoti už tą galimybę. Tikiuosi, kad kažkas iš jūsų mane išgirdo ir Ypač kreipiuosi į gerbiamą profesorių iš Budapešto, aš sutinku su viskuo, ką jūs pasakėte ir tikiuosi, kad kolegos iš Serbijos išgirs mano kreipimasi. Dėkoju Jums už tai, dėkoju. Will... Dėkoju, ponia Pusič. Kai grįšime iš savo vizito, e, mes turėsime galimybę dar kartą aptarti šią temą, nes mes renksime pranešimą ir aptarnėsime tą pranešimą. Ponas Blankovič. Much, All... Dėkoju, ponia pirmininkė. Esu naujas pietričių Europos delegacijos narys Esu EPP frakcijos narys ir norėčiau pasisakyti šios dienos diskusijose. Pirmiausia, noriu pareikšti e, Kroatijai nuolatinę paramą. Kroatija remia Serbijos europinės aspiracijas. Aš manau, kad tai yra labai svarbu demokratijos plėtotė, regiono stabilumui, geros kaiminystės santykių dėgymui ir plėtros proceso užbaigimui, nes pietryčio Europos šalis nori tapti Europos Sąjungos narėmis. E, norėčiau pridėti keletą politinių papildomų dalykų. Nu, tuo galėčiau papildyti ponios Bušič žodžius. Mažumus Serbijoje nuolatos girdi diskusijas apie vieną mažumą bengrų, bet yra ir kitų mažumų. Komisijos pažangos ataskaita ir parlamentinis pranešimas Serbijos klausimų ne visada tą aspektą apimė. Turėtume atkreipti dėmesį į dvišalį kontekstą. Turime tinkamai užtikrinti magal, e, mažumų tinkamą apsaugą tiek ekonominę, tiek politinę. E, turi būti tarp Kroatijos ir Serbijos yra dvišalis sustarimas dėl mažumų teisų apsaugos. 151 parlamento narys yra aštuo, parlamente, aštuonios vietos yra atsakingos, e, paskirtos tiksliau mažumuotoms, trys regisi serbams, penki, penkios vietos kitoms, kitoms delegacijoms. Taigi, aštuonios vietos parlamente yra skirtos mažumų atstovams. Tokia buvo Serbijos ir Kroatijos politinė valia, buvo pranešta Serbijos kompetentingoms struktūroms kad būtina, kad politikams, kruatams e, būtų leista galimybė atstovauti savo mažumai. Ne viskas dar buvo padaryta Serbijos valdžiaus iki šiandien, na ir aišku, etniai e, kruatai yra renkami parlamentinė asamblėje, tačiau jie priklauso kitų politinių partijų sąrašams. E, jie ne, to būdu kruat metų kvota būti išrinktiems Europos parlamentą nesumažėja. Ir komisija, reikia pasakyti, rengia tolesnės savo ataskaitas. Ji turėtų labiau pasižiūrėti į Serbijos stojimo Europos Sąjungą e, užmojį, į norą tą padaryti greičiau, būtina taip pat atsižvelgti tarptautinius ir bišalius įsipareigojimus susijusius su e, žumomis. O dėl viso kito galiu pritarti tam, ką sakė ponia Bušič. Ačiū. Pirmininkė, ačiū, kolega Ilgičiev nori kalbėti. Prašau. Аз искам да отбележа два момента, които смятам за много важни. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau keletą momentų čia aspektų aptarti. Pirmiausia, po koku, ponui Kukanui pritarčiau, situacija gerėja, niekas su tuo nesiginčys. Kita vertus, nereikėtų būti pernelik kritiškais nes Serbijoje mažumų situacija gerėja. Taip pat dar norėčiau papildomos informacijos pateikti. Tas situacijos gerėjimas ir kyla dėl tam tikrų politinių įvykių. Tai yra daugiau ne tur, ne su turiniu, o su forma susijus, susiję. Štai pavyzdžiui, Rumunija, Bulgarija bei Vengrija e, išduoda pasus e, savo mažumoms gyvenančioms Serbijoje. Tai garantuoja laisvą asmenų judėjimą rumunams, bulgarams ir vengrams gaunančiams savo kilmės e, šalies pasus. Bet tai yra tik tai e, susijęs su forma, nesu turiniu. Ponas Serdžinas sakė, kad pasitikėjimas labai svarbus. Taip, tautinės mažumos turi pasitikėti daugumą be pasų, be autonomijos, be administracinių dalykų dar yra ir pasitikėjimas tarp tautinių mažumų. Na ir Atsakymas, kaip to pasiekti, yra ko gero nelengva surasti, tačiau ko gero pirmiausia reikėtų pradėti nuo geresnės komunikacijos, geresnių viešųjų ryšių tarp ES ir tų konkrečių valstybių narių. Štai pavyzdžiui, pavyzdį pateiksiu, kaip e, Bulgarijos e, e, atstovas man, atstovai man labai rūpi bulgariškų vadovėlių klausimas Deserigrode ir kitose miestuose. Štai jau tris kartus kėliau šį klausimą Serbijos parlamente. Ir štai prieš keletą dienų Serbijos prezidentas, apkabindamas Bulgarijos prezidentą, pasakė, kad visai neseniai sužinojo, jog egzistuoja ta vadovėlių problema. Ir kai jis jau dabar tai sužinojo, tai dabar padarys viską, kas įmanoma, kad tie vadovėliai būtų išspausinti. Tai ar čia yra ignoravimas, ar neapsižiūrėjimas, ar tiesiog blogo komunikavimo, netinkamo, glaidau, nepakankamai glaudaus bendravimo pavyzdys. Taigi, pirmiausia, rašant pranešimus nereikėtų pamiršti ir detalių. Kolegos dabar klausė, ar Mitrovica Kosovo šiaurėje esanti galėtų turėti Vojvodinos statusą. Tai yra susijęs su Albanais ir Serbais Kosove. Tai štai toks būtų pavyzdys, jeigu padarytume bendro pobūdžio, bendresnės išvadas, tai manau, kad e, situacija tikrai pagerėtų ne vien tik tai ten. Ačiū kolega Lyčiav. Trys klausimai dar liko. E, pati turi norėjau juos užduoti. Bet laiko maža. Man taip pat įdomu sužinoti Romų mažumos padėtį Serbijoje. Vakar išorės veiksmų tarnybos atstovai šiek tiek kalbėjo um, dėl readmisijos klausimų. E, buvo pasakyta, kad tuo diskusijų metu, kad Serbija nėra saugi šalis išsiųsti asmenims, gražinti asmenims e, jų šalį. Gal, kai nuišklausti, kaip jūs žvelgiate į tai. Ir dar vienas dalykas, kuris yra pakankamai skubus, apie tai mus informavo šiandien e, E, informavo nevyriausybinės organizacijos mus. LGBT grupiai priklausantys žmonės e, rengia manifestaciją rugsėjo 28 dieną. Tas paradas seniau buvo panaikintas ir tikiuosi, kad šį kartą tas paradas įvyks, bet pavojus tebelieka. Galbūt galėtumėte apie tai porą žodžių tarti. O dabar kvieščiau jūs kalbėti labai tiksliai ir klausant ir atsakant. Ponas patie dalyvauja iš plėtros direktorato ir ponas Pripacė taip pat. Dėkoju, da, kad pakvietėte dalyvauti diskusijose. E, svarbu, kad komitetas vyks aplankyti Serbijos. Serbijos istorijoje tai bus svarbus momentas, nes darybos prasidėjo dėl stojimo Europos Sąjungą. Be abejo, ten kreipiamas didelis dėmesys į tai, į tą susirūpinimą, kuris buvo čia ir šiandien išsakytas. Norėtume pabrėžti, kad žmogaus teisų padėtis ir mažumų teisų apsaugos padėtis yra tos temos, kurios leido rekomenduoti pradėti darybas su Serbija. Tai padėtis yra pagerėjusi. Pastaraisiais metais čia buvo dėta daug pastangų ir tęsime dirbti tol, darbą toliau šią linkme. Dėrybos prasidės, bus šalis stebima. Norėčiau paminėti pavyzdį vakar ir šiandien mes pradėjome 23 skyriaus akį įgyvendinimo stebėjimo. Tai yra vienas iš svarbiausių skyrių, su kuria daug diskutavome su Serbija. E, dėl kurio diskutavom Serbija šiuo pastaruoju metu. Spalio 16 dieną vyks e, taip pat papildomi susitikimai ir jūs galėsite ramiai rengtis vizitų į Serbiją. Norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponas Kukanas dėl pusiausvyros įdėgymo. Be abejo, buvo daug ko pasiekta, siekiant padėti pagrindus mažumų teisių apsaugai Serbijoje buvo priimti svarbiausi teisės aktai, tačiau kita vertus iššūkis rimtas tebėra tų teisės aktų įgyvendinimas. Tačiau, tačiau Serbija yra prisėmus įsipareigojimus gerinti padėtį ir mes jau pernai matėme ne kartą, kad galime paminėti du dalykus. Pirmiausia, yra parengta strategija birželį dėl nediskriminavimo ir dabar yra parengtas veiksmų planas mažumų apsaugos rytyje. Neapykanta buvo paminėta kaip sunkinanti aplinkybė nusikaltimų atveju. Taip yra numatyta Serbijos teisiniuose dokumentuose. Tad manyčiau, kad tai yra iš tikrųjų labai teigiamas poslinkis. Mes taip pat, sakiau, kalbėsime apie iššūkius. Norėčiau pasakyti, kad būtini yra resursai tiems iššūkiams įveikti, taip pat būtina pagerinti ryšius tarp centrinės valdžios ir periferijos. Mes raginame renkti strategijas socialiniam ekonominiam vystimusi pietryčiams, rytams šalies ir kitiems regionams, kurių situacija ekonominė nėra pati palankiausia. Tarp iššūkių taip pat reikėtų paminėti 2014 metų rinkimus, kai bus renkama taryba. Rinkimai yra jau tikrai ne už kalnų. Tai yra ne tik iššūkis, bet ir proga patvirtinti šaliai savo įpareigojimus, prisiminti 69 metų įstatymą, tai yra proga visoms etinėms mažumoms pasinaudoti šiomis priemonėmis ir geriau komunikuoti. Čia norėčiau pasakyti, kad tai irgi padeda kurti pasitikėjimą. Na ir galiausiai galime paminėti ir Romų klausimą, galime paminėti jų daug kitų, tačiau Romų klausimas buvo iškeltas šiandien. Proaktyviai veikiama šioje srityje per pastaruosius metus. Buvo parengta labai aiškiai strategija 2011 metais, buvo numatyti du veiksmų planai, kurie yra sparčiai gyvendinami. Situacija iš tikrųjų labai reikšmingai gerėja. Leiskite paminėti dar vieną dalyką. Vojvodinoje situacija finansinė yra labai sudėtinga vieno iš transliuotojų radio ir televizijos stoties. Tai gali turėti e, neigiamų pasiekmių mažumų kalbų plėtojimui, jeigu turėtų užsidaryti šis stoties. Tad būtina iš tikrųjų atidžiai pasižiūrėti šią situaciją. Dėkuoju uždėmesi. Thank you. Mr. Paquet. Dėkoju, ponia Pakė. Thank you very much, Madam Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė iš EIVT. EIVT vardu mes norime pasveikinti e, jūsų sprendimą e, kad vyks delegacija į Serbiją. Norėčiau pasakyti, kad mes glaudžiai bendradarbiaujame su komisija, ypač susijusią su plėtros, ref, susi, bendradarbiavame ypač dėl plėtros reformų. E, ir norėčiau pritarti tam, ką pasakė mano kolega iš komisijos, bet norėčiau atkreipti dėmesį į tris dalykus. E, e, politinis mūsų dėmesys bus skiriamas į savivaldos rinkimus, kurie įvyks e, vasario trečią dieną e, Serbijoje ir mes tikimės, kad tiek Serbija, tiek Kosovas padarys viską, kad tie rinkimai vyktų sėkmingai. E, beje, tai bus pirmieji savivaldos rinkimai, E, šiaurės Kosove. Toliau kitas svarbus dalykas. E, norėčiau pasakyti, kad įsigaliojo asocia, asociacijos ir stabilizacijos sutartis nuo rugsėjo pirmos dienos. E, spalio 21 dieną bendrausime su Serbijos atstovais šią temą, apžvelgsime pažangą ir aptarsime aktualiausius įvykius. Ir trečias dalykas, jūs e, iškėlėte klausimą dėl seksualinių mažumų eitinių. E, mūsų delegacija Belgrade yra labai aktyvi e, ir ankstesnis ambasadorius bei dabartinis naujasis ambasadorius Davidsonas daro viską, kad, kad būtų užtikrinta, kad gėjų eitinės E, įvyktų, kad būtų atkreiptas į tai dėmesys ir mes tikimės, kad jis įvyks šį sekmadienį. Tos eiktynės įvyks šį sekmadienį. Dėkoju. Dabar e, labai sudėtinga, nežinau, e, ar ekspertai sugebės atsakyti trumpai, bet gal galite trumpai atsakyti į specifinius klausimus. Uh, much, Dėkoju, ponė pirmininkė. Nebus lengva, bet pabandysiu padaryti, ką galiu. Buvo iškeltas klausimas yra dėl įstatymų įgyvendinimo. Beveik visi paminėjo tai kaip problemą. Ir aš nemanau, kad įgyvendinimas, kad to įgyvendinimo visai nėra. Tiesiog yra e, tam tikrų trūkumų. Norėčiau pateikti Jums pavyzdį. Yra, pavyzdžiui, taisyklės dėl daugia kalbio administravimo vietinėse e, bendruomenėse, kur yra daug etninių mažumų atstovų. Ir tos taisyklės e, galioja. Tačiau tam, kad jas e, įgyvendintų, kad jas būtų galima įgyvendinti, būtų, reiktų samdyti žmonės, kurie žino daug kalbų, žino beveik visas mažumų kalbas arba e, bū, reikėtų siūlyti tiems darbuotojams, administracijos darbuotojams kalbų kursus. Be įdarbinimo politikos pakeitimo, be e, pastangų dėjimo, e, kad tose postuose dirbtų žmonės, kurie moka mažumų kalbas, ta taisyklė liks tik tai popieriuje. Toliau kitas, kitas dalykas susijęs su įgyvendinimu yra e, Vojvodinos radio ir televizijos situacija. Jūs paminėjote tą klausimą, tai yra tikrai rimta problema, nes mes čia kalbame ne tik apie mažumų kalbas, bet taip pat ir apie transliaciją serbų kalbą. Ir iš tiesų e, Vojvodinos radio ir televizijų iškyla didžiulė grėsmė ir kol kas ta problema nėra išspręsta, ją reikia kažkaip spręsti. Taip pat panaši situacija yra susijusi su naujoju žiniasklaidos aktu. Kol kas tai yra tik tai projektas, jis netapo e, tikrovę, bet jį kritikavo labai e, daug mažumų, nes e, galbūt dėl privatizavimo tas aktas nustato teisingas nuostatas, bet e, mažumoms jis sukelia problemų, nes nėra, e, pavyzdžiui, verslininko, kuris priklausytų mažumai, mažumai, etniniai mažumai, kuris galėtų įkurti žiniasklaidos priemonę, pavyzdžiui, kroatų kalba ar kažkokia kalba. Nėra tokios galimybės, tačiau to e, reiktų suteikti tokią galimybę. Dabartinėme projekte nesiūlomas šios problemos sprendimas. E, bet kol kas tai yra tik tai projektas, tai ne, jis dar netapo tikrovę, tačiau jau reikia kalbėti apie problemas. Taip pat mažumos turi teisę, savivaldos teisę, taip pat turi informacijos teisę, žiniasklaidos teisę ir aišku reikia galvoti ir apie tas teises. Tai kol kas e, taip pat yra neišspręstos problemos, bet jas reikia spręsti. E, galiu paminėti, kaip Europa, ES galėtų padėti geriau įgyvendinti tuos įstatymus. Aš e, sustikime dėl Romų teisių minėjau tokį dalyką, pavyzdžiui, e, pozityvios diskriminacijos priemonės, kalbant apie Romus, yra taikomos, kuomet yra Romai priimami į universitetus. Ir kol kas nėra pasiekta rezultatų e, tam tikrų, bet bent jau tai yra geras žingsnis. Tačiau Romų aktyvistai atkreipė mūsų dėmesį tos konferencijos metu į tai, kad apie 90 neromų pasinaudojo tą galimybę ir jie pasakė, kad aš esu Roma, ro, priklausau Romų mažumai ir jie buvo priimti į aukštasias mokyklas. Tai yra tikrai didžiulė jautri problema. O kaip, o, kaip, kaip išvengti to piknaudžiavimo? E, kaip užkirsti jam kelią ir kaip laikytis pagrindinių žmogaus teisų, kaip rasti tą pusiausvyrą, tai nėra lengvas dalykas. E, ir galbūt čia ES galėtų mums kažkaip padėti. Aišku, nelengva spręsti šį klausimą. E, taigi mes turime įstatymų įgyvendinimo problemų, mano laikas jau baigėsi, suprantu. Jeigu dar turėsiu laiko, vėliau grįšiu prie kitų klausimų. Ačiū. Dėkoju, man atrodo, rengiantis mūsų vizitui, mes būtume labai dėkingi, jeigu jūs galėtumėte kai kurios klausimus atsakyti raštu, nes mes rengiamės Druapa komitečio vizitui ir mes jūsų atsakymus, galėtų, jūsų atsakymus galėtume atsižvelgti. Prašau, ponas Drubovičius. One... Pabandysiu trumpai. Dėl įgyvendinimo teisės aktų Tiesiog norėčiau pasakyti, jog sutinku su tuo faktu, kad yra iš tikrųjų stipri politinė valia įgyvendinti priimtus teisės aktus. Tačiau problema ta, kad e, trūksta pajėgumų. Pavyzdžiui, vyriausybės agentūra e, atsakinga už vengrų mažumos klausimus tiesiog netitinka tų iššūkių dydžio ir negali visų problemų išspręsti. Kitas dalykas - žiniasklaidos įstatymas projektas to įstatymo. Projektas siūlo pragmatinį sprendimą, tačiau naujų teisės aktų prireiks, nes reikia pagaliau nutraukti teisinių normų konfliktą dėl e, žiniasklaidos priemonių privatizavimo, tai yra senas įstatymas ir naujo įstatymo, kur kalbama apie žmogaus teisų, mažumų teisų apsaugą, kad mažumas turėtų teisę naudoti žiniasklaidą savo kalbą. Informacija mažumų kalba yra būtinas dalykas, tačiau tai turi būti daroma ne tik steigiant atskirą žiniasklaidos priemonės, kur transliuojama e, ir, ir žinios rengiamos mažumų kalba. Be abejo, šitos dalykus dar reikia stebėti, kas būtina stebėti, kas atsitiks su žiniasklaidos įstatymu. Labai svarbu kad tai taptų vienu iš tų kriterijų, e, vienu iš tų dalykų, kurio dėka bus galima įvertinti, kokia pažanga pasiekta. Ir dar vienas laikas, dalykas labai trumpai. Vengrų, apie vengrų mažymą kalbant, na iš tiesų, reikia iš tikrųjų pasakyti, kad uh, Daugelis stebėjimo rezultatų rodo, kad šios mažumos padėtis yra pagerėjusi ir labai skiriasi nuo tos, kur buvo susiklošęs 2005 metais. Ačiū, pirmininkė, dėkoju. O dabar mūsų klausimas baigtas. Tiesiog vyksim į Serbiją, parengsim ataskaitą, užduosime ten visus likusius neužduotus klausimus, išklausysime Serbijos vyriausybės atstovų. Pone ambasadoriau, mes turime parlamente taisyklę, kad jeigu ambasadorius toje posėdėje nori pasisakyti, jis turi teisę tą daryti. Ar norite trijų minučių, nes laikas ribotas? Ar norėtumėte kalbėti, pone ambasadoriu? Pone ambasadoriu, ačiū, pone pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Noriu pasveikinti poną Kukaną ir kitus kalbėjusius Europos parlamento narius. Ačiū Jums už dalyvavimą diskusijoje. Ji buvo tikrai įdomi. Mes be abejo pasižymėjome visas tas čia išsakytas pastabas. Kaip girdėjome, Serbija, nepaisant visų dalykų, kurie buvo minėti Europos tarybų, Europos tarybų ir kitur, e, keičia savo teisės aktus, apie tai buvo kalbama ir komisijos pas, atstovo pasisakyme, daroma viskas, kad, etnė, kad Serbija taptų daugia etninę, daugia kultūrinę valstybę, e, konfliktus tengiamasi spręsti visuomenės sudėtis yra, yra įvairia lypė ir stengiamasi tą tai visuomenį gyvenimą padaryti lengvesniu. Džiaugiamės tuo, kad dabar jau galėsime pereiti prie konkrečių diskusijų su ES ir valstybėmis narėmis bei komisija dėl mūsų narystės ES. Jūs jau turbūt girdėjote, kad pradėjome nuo teisingumo ir žmogaus teisų klausimų šias dėrybas. Tai yra tie dalykai, kurie bus stebimi kurios plačiai diskutuosime artimiausių metų. Būtina, aišku, neužmiršti Serbijos ir Balkanų e, šalių visuomenių konteksto. Dabar patiriame ekonominę krizę, kur yra susijusi su mūsų visuomenės problemomis. Tai labai turi didelės įtakos ir mažumoms nepalankiai jas veikia ta padėtis. Norėčiau pasakyti, kad mažumų poz, mažumų padėčių pagerinti dedamos akivaizdžios pastangos. 329 knygos yra parengtos mažom, mažumų kalbomis jos naudojamos mokyklose. Norėčiau pateikti skaičių, turime 50 partijų, kurios yra susijusios su nacionalinėmis mažumomis, joms numatomos specialios atstovavimo teisės, specialios ribos, kad partijai būtų galima atstovauti parlamente. Gaila, kad situacija nėra dar tobula tarp mažumų. Egzistuoja dvišaliai sustarimai dėl mažumų teisų apsaugos ir paramos joms. Mes labai vertiname tas pastangas, kurias deda Kroatijos vyriausybė, siekdama įgyvendinti savo teisės aktus. Dėl serbų kalbos buvo priimtas nutarimas. Matėme, kaip sunku kartais būna e, išvengti ekstremizmo. Norėčiau taip pat pažymėti tas pastangas kurias dėjo Serbijos vyriausybė, siektama pagerinti Romų teisės. Buvo priimtos tos priemonės, kuriuo aš neturiu laiko vardinti, negalėsiu pateikti skaičių, tačiau konkrečiai kalbant situacija su vengrų mažuma ar rumunių mažuma reikšmingai pagerėjo. Na ir galiausiai norėčiau tarti žodį dėl pasirengimo daryboms mes. Norėčiau pasakyti dar, kad tas e, paradas, tas mažumų festivalis įvyks. Galiu pasakyti, kad kai kurie politikai taip pat jame ruošiasi dalyvauti, tačiau galutinis sprendimas bus nulimtas to, ar bus galima užtikrinti reikiamą saugumą tam paradui. Policijos pajėgos E, atlieka situacijos vertinimą ir regis yra pasirengusios saugoti tos šventės dalyvius. Visi turi turėti teisę burtis, rengti demonstracijas, jeigu jie to nori, mažos yra neišimtis. Pirmininkė, ačiū ponė ambasadoriu. Ir kai po vizito grįžime reiksime ataskaitą, tikimės jūs dalyvausite mūsų posėdėje. Ačiū ponui Kukanui už bendrą pirmininkavimą posėdžiui. Atsiprašau, mano, kuris taip kantriai laukia kito klausimo nagrinėjimo. Ponas Kazak ateis čia į tribūną. Oui, Kazak euh, va venir, oui. C'est parfait. Ok. Maybe Bruno. No, unfortunately not. You said it was there. Yeah. I thought, sorry, sorry, sorry.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 chair, dear colleagues, ladies and gentlemen. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, tęskime darbą pagal darbo tvarkę. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas būtų devintasis darbo tvarkės punktis, punktas. Tai yra tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimas. Tai yra mūsų pakomitečio nuomonė. Nuomonės referentas yra ponas Cisberman iš SRD frakcijos, o atsakingas komitetas yra Jūri komitetas. E, trečioji tarybos direktyva e, priimta 1978 m. Liepos 25 d. E, kalba apie nuostatą susijusią su atitinkamu bendrovių e, finansinė atsakomybė. Čia eina kalba apie ribotos atsakomybės bendrovių. E, ketv... Dabartinė ketvirtosios direktyvos versija yra 2006 e, metais priimta ir joje yra kalbama apie ne tik finansinės informacijos, bet ir aplinkausaginės informacijos teikimą ir e, tokios papildomos informacijos teikimas galėtų pagerinti, pagerinti bendrovių valdymą ir jų e, aplinkos sauginę veiklą. E, tačiau e, čia. E, e, kalbama tik tai, apie tai, kad tik, tai šešio, tik 6 procentai stambių įmonių teikia tokią informaciją. Nors tai yra e, iššūkis, tai yra problema, E, bet e, e, tokios stambiosios bendrovės turėtų pagerinti savo veiklą, pagerinti žmonių, žmogaus teisų situaciją. Komisija stebi, ar yra, paženg, ar, ar yra siekiama pažangos. Mes teikiame nuomonę dėl šios temos. Norėčiau pasakyti, kad galutinė, galutinis pakeitimų pateikimo terminas yra spalio ketvirta diena, 12 valanda. Norėčiau toms frakcijoms priminti, kad e, jūs e, informuotumėte sekretariatą e, apie savo šešėlinius pranešėjus. O dabar suteiksiu žodį nuomonės referentui ponui Berman. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, kai jau mūsų lankytojai, ekspertai išėjo, kai mes likome siaurame ratelėje mes galėsime aptarti šią nuomonę. Nefinansinė informacija, kurią turėtų teikti įmonės. Jūs teisingai paminėjote, kad tik tai 6 procentai stambių bendrovių teikia tokią informaciją, teikia, ją, teikia tą nefinansinę informaciją. E, todėl būtų labai svarbu žinoti, kodėl yra dabar tokia pasaulinė tendencija taikoma nefinansiniai informacijai traukti į metinės įmonių ataskaitas ir netgi jungtinių tautų, e, tarptautinės darbo organizacijos, EBPO lygių buvo priimtos atitinkamos nuostatos. Todėl man, man tikrai yra įdomu e, apžvelgti ES įmonės ir pažiūrėti, ar jos dalyvauja šiame procese. Manau, kad mes visi turėtume, bu, bu, turime būti suinteresuoti, kaip ir, visa, kaip ir visos išsivyšusios pasaulio valstybės, e, kad mes turėtume E, versti bendrovės laikytis tam tikrų standartų žmogaus teisų, tvarumo, socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos sritise. Nes kalbant egoistiškai, jeigu mūsų bendrovės gamina e, Europos Sąjungoje laikydamosi standartų, kurių, e, kurie negalioja e, kitose pasaulio šalise, tai tuomet yra E, neteisinga konkurencija. Taigi mes turėtume siekti, kad visur galiotų vieningi standartai ir to turėtų, tai yra, to, to mes siekiame gamtinių išteklių, aplinkosaugos ir mūsų piliečių uh, labui. Tik tai keli šimtai iš kelių tūkstančių stambių um, E, Europos bendrovių teikia ne finansinę informaciją, tos informacijos kokybė yra labai skirtinga, todėl yra labai sunku palyginti tas bendrovės e, tiems, kurie, kurios domina tie klausimai, pavyzdžiui, pilietinės visuomenės atstovus ir investuotojus. E, o investuotojams ta informacija e, svarbi dėl to, kad jie galėtų moraliai, etiškai investuoti, jeigu galima tai pasakyti. Taip pat skiriasi reikalavimai nacionalinėse e, teisinėse nuostatose, ką, kokią informaciją turėtų e, pateikti stambios bendrovės. E, buvo parengtos dvi rezoliucijose, čia tema komisija pateikė e, direktyvos pasiūlymą, kuris yra tikrai neprastas ir čia reikalaujama iš bendrovių teikti nefinansinę informaciją susijusią su darbuotojų teisėmis, žmogaus teisėmis, korupcija ir aplinkosauginė informacija. E, tačiau aš turiu ir tam tikrų abejonių. Šitos nuostatos yra, e, turėtų būti taikomos tik tai e, toms bendrovėms, kuriuose dirba e, daugiau nei 500 darbuotojų, kurių metinė, met, metinis balansas sudaro 40, daugiau nei 40 milijonų eurų. Ir pavyzdžiui, man atrodo, kad yra tokių e, bendrovių, kurios gali būti laikomos stambios, nors jų metinė apyvarta ir nesiekia 40 milijonų. E, tai yra pirma e, pataisa, kurią aš e, norėčiau pristatyti. Manau, kad pirmiausia, mes turime rasti tikslę apibriežti, kas yra tos stambios bendrovės, didelės bendrovės. Ir aš sakyčiau, kad tai turėtų būti E, kad tai turėtų būti įmonės, kurios, e, kuriuose dirba 250 darbuotojų ir metinė, metinės apyvartos skaičius taip pat reiktų pakeisti. 78 metų direktyvoje mes siūlome pakeisti skaičius taip, kad e, e grinoji vart, va, apyvarta virštų 17,5 milijonų, o e, metinė apyvarta 35 milijonus eurų. Taigi, e, Mm. E, taip pat aš siūlau pakeitimą, kad nefinansinė informacija būtų privaloma visai tiekimo grandiniai ir subrangovams. Tai galbūt keistas dalykas, atsižvelgianti dabartinę ekonominę situaciją, tačiau dabar dauguma įmonių dirba su subrangovais. E, labai mažai yra e, stambių bendrovių, kurios neturi subrangovų, todėl negalima daryti išimties įvairioms tiekimo grandinės dalims. Toliau kitas pakeitimas yra susijęs su rizika, e, kurią prisijama darbdavys savo ataskaitoje. Ir ta rizika yra susijusi ne tik su pačia įmonė, bet taip pat ir su jos e, veikla, e, su jos bendravimu su kitomis įmonėmis. Taigi, kokį standartą reiktų taikyti? Ar tai turėtų būti e, nacionaliniai įstatymai, kurie kalba apie nefinansinės informacijos tiekimą? E, ir e, ta, tuomet išliks e, labai skirtinga situacija ir įmonėms reiks e, labai e, prisitaikyti. Todėl aš manau, kad mes vis tik turėtume siekti e, europinio, tarptautinio standarto kad visos įmonės žinotų tiksliai, ką jos turi daryti, nesvarbu, kokioje šalyje jos veiktų. E, tai yra tokie pagrindiniai pakeitimai, kuriuos aš pasiūliau. E, kol kas tiek. Ačiū. Much, Dėkoju, ponė Berman, už šią trumpą, bet tikslę prezentaciją. Dabar suteiksiu žodį šešėdiniams pranešėjams. Tik vienas iš jų yra. Tai ponas Gžib iš EPP. Prašau. Dziękuję bardzo. E, panie przewodniczący. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes turėjome progą diskutuoti apie e, įmonių socialinę atsakomybę keletą kartų per pakankamai trumpą laikotarpį. Ir dokumento autorius, pranešimo autorius taip pat minėjo šį aspektą. Kai kalbėjome apie tai, mes taip pat priėmėme dvi rezoliucijas susijusias su įvairiais pranešimais, kuriuos parengė įvairius komitetai. Teisės reikalų komitetas ir užimtumo komitetas. Iš tų diskusijų labiausiai mane sudomino tas svarbiausias signalas ats, e, pasitikėjimo atkūrimas, nes jis buvo pakirstas krizės metu. Turime pasakyti, kad krizė didelė dalimi ir kilo dėl finansų sektoriaus operatorių veiksmų. Visą tai rodo, kad, kai, kad tam tikra finansinėse ataskaitose paskelbta informacija buvo nepilna. Ten trūko svarbių dalykų. Tačiau kita vertus, turime kitų pavyzdžių. Kai girdėjome, kas vyko kitose šalise. Pakistane, pavyzdžiui, daugybė žmonių žuvo, Bangladeše. Visą tai nukentėjo labai daug žmonių tiksliau ir visą tai vyko dėl ES veiksmų. Pone Gomeš kalbėjo apie Pakistaną prieš kurį laiką. Mes kalbėjome apie socialinę verslo atsakomybę, kalbėjome su įvairiomis įmonėmis, įskaitant ir Pakistane. Ir turėčiau pasakyti, kad ta bendra įmonių atsakomybė ir panašus dalykai buvo laikomi labai svarbiais. Bet reikia užtikrinti, kad mūsų žodžiai papuola į derlingą dirvą, kur leidžiama toms idėjoms aukti ir plėtotis. Tai, apie, apie ką mes kalbame, galėtų būti išeities taškas. Labai dažnai tose šalise, kurias mes minėjome, priversinį darbą dirba vaikai, moteris dirba labai sunkiomis sąlygomis. Tose šalise yra susiklostęs skirtingas visuomenės modelis, kai mes kalbame apie žmogaus teisės Europoje. E, tai nebūtinai tai, dėl ko mes sutarėme žmogaus teisų klausimų, yra įdėktina ir priimtina. E, skirtų pietričių šalių visuomenėms. Norėčiau pasakyti, kad mes kalbėdama apie tokius dalykus turėtume neužmiršti, kad nuolatos reikia stebėti situaciją. Daugiau ir daugiau vis įmonių norės, ko gero, ateiti laikytis tos privalomos sistemos. Nežinau, kaip numatytas siūlomas taisyklės įvertins ir prims verslo įmonės. 250 darbuotojų. Toks skaičius darbuotojų yra numatytas jauniai, kuri turėtų būti įtraukta į šią sistemą, jeigu to nori. Nežinau, ar tai yra geras sprendimas. Mes čia taip pat siūlome sumažinti apyvartą, kad galėtų dalyvauti daugiau įmonių turinčių ir mažesnį apyvartą galima kritikuoti šią nuostatą. Kodėl? Todėl, kad siūlome tokią nuostatą labai sunkiais laikais. Konjunktūra yra labai sudėtinga ekonomikos rytyje. Turime čia taip pat paminėti ir įvaizdžio aspektą. Galime renkti tuos įmonėms įdomius projektus ir pasakyti, kad tie dalyvavimas tuose projektuose pagerins jų įvaizdį. Galbūt dėl to pavyks jums parduoti daugiau savo paslaugų ar prekių. Kai dėl subrangovų būtina stebėti visą gamybos grandinę. Tik tai klausimas, kaip tai reikės padaryti, nes, pavyzdžiui, toje grandinėje gali dalyvauti toks gamintojas, kuris minimaliai prisideda prie produktų kūrimo. Ir nežinau, kaip praktiškai ta siūloma sistema galės veikti, kaip bus galima apskaičiuoti praktinę vertę. E, kai aiškinsimės, ar subrangovas tinka būti priimtas į tą sistemą ar ne. Turiu teksto anglišką versiją čia. Antraime pakeitime ir 3a dalyje yra kalbama apie riziką. Rizika susijusia su tais, su, su bendrovės veikla ir verslo ryšiais. Čia mes sakome, kad norime laikytis paneuropinių ar tarptautinių standartų verslo srityje. Man ta formuluotė kelia susirūpinimą, galbūt pakaktų pasakyti, kad tarp tarptautinių standartų. Mes turėtume paminėti kažką konkrečiau, gal tarptautinė darbo organizacija ar, ar kokią nors kitą tarptautinę organizaciją. ESBO, pavyzdžiui, nes dauguma šalių yra tų organizacijų narės. Tuo būdu mes tuos standartus e, labai aiškiai įvardintume. Ir dar vienas dalykas, greičiau tai būtų klausimas e, pranešimo autoriui. kodėl yra siūlomas trečias pakeitimas, kur išbraukiamos kai kurios įmonės iš sistemos. Konsolizuotos metės ataskaitos yra geras siūlymas. Jeigu viskas įtraukiama į tą ataskaitą, įmoniai nereikia renkti kitos ataskaitos. Nežinau, ar tai bus kritikuotinas ar ne aspektas, nes tai irgi padeda išplėsti sąrašą įmonių, kurios gali dalyvauti šioje sistemoje. Tai štai pasidalinau savo abejonėmis ir komentarais, nes rengiau dvi nuomonės afete, dirbau prie įmonių valdysenos ir jų atsakomybės temos. Dalyvavau daugybėje klausimų. Taip pat kartu esame dalyvavę kai kuriuose iš tų klausimų. Mm, tiesiog jums išdėščiau abejonės šiandien, kurios man kilo įtrės komitete ponas Benson renk savo pranešimo projektą. Gal būtų galima numatyti kažkokią bendrą koordinaciją tų visų darbų. Ir dokumentas tuomet galėtų būti tvirtintas ir įtre komitete. Dėkoju. Dėkoju, ponė Gžip norėčiau Jums padėkoti ir suteikti žodį mūsų pirmininkiai poniai Lochbiller, e, kuri pasisakys žaliųjų prane, šešėlinio pranešėjo vardu. Dėkoju. E, Pona Bisep, ponas Bisep dėje negalėjo dalyvauti mūsų posėdėje, todėl jisai e, pateikė keletą komentarų raštų, jisai sveikina šią nuomonę, ypač pasiūlymą, kad uh, E, nefinansinės informacijos teikimas turėtų būti taikomas visai tiekimo grandiniai ir e, subrangovams. Mes vakar turė, diskutavome su nacionaliniais parlamentais, kalbėjome apie tragiškus incidentus ir tragišką įvykį Bangladeše. Ir man atrodo, tai yra pavyzdys, kuris įrodo, koks, kokia svarbi yra šita nuomonė. Taip pat e, jisai sveikina e, e, pranešėjo siūlymą išplėsti taikymo sritį ir mažesnėms įmonėms. Ir taip pat reiktų teikti nefinansinę informaciją, kuri pagerintų žmogaus teisų situaciją. Tai yra toks trumpas pasakymas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dabar prieš suteikdamas žodį komisijos atstovams norėčiau e, pratesti tai, ką pasakė ponas Gžip dėl žmogaus te, su žmogaus teisėmis susijusios informacijos. E, galbūt mes galėtume kalbėti apie reikalavimą įmonėms teikti informaciją susijusią su žmogaus teisų politika. Pavyzdžiui, jeigu mes turime atitinkamus duomenis, kuriuos galime palyginti ir, kad, ir jeigu tie duomenys būtų vieningi ES lygmenių, nes mūsų pranešėjas e, paminėjo, kad tas e, toks nacionalinis požiūris e, galbūt nėra geras, jeigu tie nacionaliniai standartai galiotų įmonėms, kurios, pavyzdžiui, turi savo filialus įvairiose valstybėse narėse ir galbūt mes turime kažkokius turėti palyginamosius rodiklius, kurios, e, kad įmonėms nebūtų taikomi skirtingi kriterijai, pavyzdžiui, e, dėl jų vykdomos politikos, dėl jų pasiekimų. Tai manau, kad reiktų kažkaip e, aiškesnių nuostatų šioje srityje. Dabar suteiksiu žodį ponui Nikola Bernie Bat. Jis kalbės rinkos generalinio direktorato vardu. Uh, thank you, Chair. Uh, it is a pleasure being with you. Dėkoju, mane pirmininkė. Džiugu čia dalyvauti šį rytą. Ačiū pranešėjui už jo parengtą dokumentą. Uh, sulaukėme siūlymo. Tai yra pirmas žingsnis. Mes lauksime tolesnių žingsnių. Europos Sąjunga rengia taisyklės įmonėms jos numatytos direktyvoje. Ir jų yra 79 gal rekomendacijos, kurios buvo keistos ne kartą. Ir ne pirmą kartą buvo bandyta pagerinti padėtį ir darbas jau buvo dirbamas. Anksčiau 2003 metais buvo teikiamos rekomendacijos. Manau, kad iniciatyva yra gera įmonėms, jos turi galimybę dirbti, investuoti. Akivaizdu, kad įmonės galės dabar į sprendimų prieimimą geriau integruoti socialinius aspektus ir veikti tvariau, kurti darbo vietas ir matyti ilgalaikę perspektyvą. Pripažįsta investuotojai tai, kad aplinkos saugos informacija, kurią gauna, e, kurią įmonės pateikia, nėra visiškai lengvai prieinama. Jiems reikėtų daugiau matomumo, daugiau e, duomenų susijusių su socialiniais aspektais ir aplinkos sauga. Tai turėtų būti pateikiama žymiai efektyviau. Diskusijose buvo paminėti pateikta keletas elementų. Vienas iš svarbesnių būtų siūlymo apreptis. Aš manau, kad būtų naudinga paaiškinti, kaip mes priejome prie tokių išvadų, kurios pasirodė visiškai protingos. Nedarbas ir kiti rodikliai buvo pasitelkti. Taip pat buvo kalbama ir apie ataskaitas įmonių. Mes pasinaudojame naujausią esamą informaciją ir skaičiais. E, teisės aktus yra numatytos aiškios taisyklės. Buvo paminėta, kad birželį buvo atšaukti kai kurie teisės aktai. Na ir dabar pasikeitė tik tai nedarbo skaičius Buvo paminėtas, paminėta, kad iki 500 skaičius įmonės darbuotojų galėtų būti, tai padvigubėjo tas pirminis siūlytas skaičius. Ir manyčiau, kad informacija turi būti lengviau prieidama. Įmonės, kurios nėra didelės, kurios yra vidutinio dydžio, turėtų labiausiai domėtis šiais klausimais. Reikėtų numatyti kitokius ribinius lygius. Įmonėse, kuriuose dirba 500 darbuotojų, jau yra tam tikro dydžio ir ten jų reguliuoti nebereikėtų. Bet kitose įmonėse, pavyzdžiui, trūksta darbuotojų, nėra tiek daug kai kuriuose srityse, tačiau mes norėjome jautriau pažiūrėti šiek tiek šią perspektyvą. Maničiau, kad tai, tai yra logiškas požiūris, kuriuo galėtų susidomėti didesnės įmonės. Mes norime, kad atsirastų daugiau įmonių, kurios dirba skaidriai, kurios rūpi socialiniai ir aplinkosaugos aspektai. 2500 įmonių e, yra puikus skaičius, tai gerokai viršė anksčiau šitais dalykais besidomėjusių mūsų skaičių. Tad manyčiau, kad e, yra Visiškai verta dirbti pamažu, palaipsniui ir manyčiau, kad didesnės įmonės irgi susidomės šiais projektais. Būtina sustiprinti Europos poziciją šioje srityje, nes aplinkos saugos ir socialinėse srityse jį iki šiol ES buvo lyderė. Būtina gauti in informaciją, ataskaitas susijusias su subrangovais ir, ir gamintojais. Reikalavimai e, bus tų susiję su aplinkos saugos ir socialinio pobūdžio informacija. Ir šis reikalavimų sąrašas dar neužbaigtas. Įmonės turės atskleisti informaciją, kuri yra svarbi. Galbūt tai bus, pavyzdžiui, su medžiagomis susijusi informacija ar kitokia, jos turės tai padaryti. Mes manome, kad šie klausimai daugiausia yra susiję su subrangovais, su gamybos grandinė, su žmogaus teisių aspektais ir mes šį aspektą tikrai vertiname šiek tiek plačiau. Manome, kad žmogaus teisų aspektai traukti iš jų siūlymą taip pat yra visiškai verta ir logiška. Ačiū. Na, like... Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjui, ponui Berman, kad jis sureaguotų į komentarus ir klausimus. Prašau. Kalbėsiu prancūziškai. Iš solidarumo su prancūzais. Pone Gžybai, nedažnai man tenka patirti tokias malonę ir griežtą kartu kritiką. Nes jūs e, esate labai supratingas, bet tuo pat metu atmetate beveik viską, ką siūlo šis nuomonės projektas. Man atrodo, kad būtent tokia yra Europos ateities vizija. Kogi mes tikimės? 2020 strategija numato, kad Europa taptų atsakingo ir tvaraus ir inovatyvaus vystimosi kaip ir šviturys pasaulyje. E, ta šviturys, kuriame būtų atsižvelgiama į žmogaus teisės, į gamtos mums numatytas ribas Ir būtent e, tos strategijos pagalba Europa turėtų tapti konkurencingesnė negu kad šiandien yra. Pavyzdžiui, pasižiūrėkime į tokią didelę bendrovę kaip Unilever. Unilever pradėjo labai radikalius netgi pokyčius tam, kad taptų tvare bendrovė. Labai įdomu yra pasižiūrėti, kaip Unilever e, per tuos pokyčius pavyksta kartu ir užtikrinti savo išgyvenimą rinkoje, tiesiog ne ta žodžio prasme. Man atrodo, kad tokia direktyva padeda vals, e, įmonėms suprasti, koks pavojus kyla dėl nesilaikymo žmogaus teisų ar e, nepagarbos e, gamtiniams ištekliams, nepa, iš, išvaistimo jų. Taigi dabar, jeigu įmonės būtų priverstos suprasti tai, kas yra daroma, tai manau, kad būtent tokio pereimo, tokių pokyčių, tokių dokumentų mums reikia Europoje ir pasaulyje. Mūsų žemynas yra praktiškai pats brangiausias žemynas, jeigu paimtume gamybos kaštus. Taigi, jeigu norime išgyventi pasaulinėje ekonomikoje, tai tik per inovacijas, per naujoves ir per e, protingą išteklių naudojimą galima bus tai padaryti. Ko gero mums tai pavyks. Ši direktyva numato nefinansinę ir finansinę tiksliau vyrovę, atsiprašau, informaciją teikti įmonėms nuo 500 darbuotojų. Na taip, tai yra viena iš galimybių, tai yra, aš manau, e, kompromisinis sprendimas. Matau, kad komisijos atstovai labai ironiškai man šypsosi, tai čia turėčiau priimti tikriausiai tai kaip kokį antausi. Na, aš suprantu, dėl kokių priežasčių šis kompromisas buvo pasiektas, tačiau kaip socialdemokratas nenorėčiau tokiam kompromisui pritarti. Aš manau, kad jūs šiuo klausimu su pritarsite man dėl tų pagrindinių krypčių uh, Net ir jūsų šalyse manau, kad įmonės, kurios pasirenka tą pokyčių, modernizacijos kelią, būtent tokios įmonės išgyvens tiek Lenkijoje, tiek visoje Europoje. Tačiau dabar koks yra politikos vaidmuo? Politikos vaidmuo yra ir apriboti, ir supaprastinti įmonių gyvenimą. Man atrodo, kad e, būtent toks turės būti šios direktyvos tikslas ir reikėtų galbūt labiau ambicingiams būti. Pirmininkas, ačiū ponia Bermanai, ačiū už šias pastabas. Ir įsipareigojimą įdėti, įnešti parlamento indėlį į šią sritį. Aš manau, kad tikrai verta į tai atkreipti dėmesį ypač mums kaip žmogaus teisų pakomtičiui. Dėkoju šešėliniam pranešėjui. Dėkoju komisijos atstovams už dalyvavimą šioje diskusijoje. Ponas Gžybas dar norėjo sureaguoti. Labai trumpai, prašom. E, myślę, że e, chyba nie do końca zostałem dobrze zrozumiany, bo... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš susitariu, man susidarys pūsis, kad mane neteisingai supratote. nesakiau, kad, kad aš esu prieš visus tris e, pono Bermano pasiūlymus. Kalbant apie tiekimo grandinę ir subrangovus, aš jums pritariau, bet e, klausimas yra, e, kokiu kiekiu turi prisidėti tie subrangovai. E, tai turėtų būti esminis klausimas. Aš e, tą sakau remdamasi savo paties patirtimi ir e, aš buvau pateikęs keletą nuomonių kuriuose norėjau parodyti, kad jeigu mes norime paskatinti įmonių socialinę atsakomybę Ir jeigu e, tai turėtų e, virsti įmonių tam tikrą filosofiją, tai reiktų paskatinti įmonės gauti atitinkamą sertifikatą. O o ne tik tai te, kelti jiems, joms reikalavimus. nes mes turime paskatinti įmonės, o ne versti jas prisimti socialinę atsakomybę. Jos turi pačios norėti prisimti socialinę atsakomybę, bet jos nenori būti verčiamos tą daryti. Dar vienas dalykas. Kaip apibrėžti verslo santykius, įmonių verslo santykius. E, galite pasiūlyti tarptautinės darbo organizacijos ar SBO standartus. Manau, kad tai galėtų būti geresnė priemonė, e, kuri atitiktų Europos e, įmonių lūkesčius. Toliau 500 ar 250 darbuotojų. Šitas klausimas. Kodėl iškilo šitas klausimas? Aš galvoju, kad geriau yra kalbėti apie apyvartą, o ne apie darbuotojų skaičių nes tokiuose šalise, e, kaip pavyzdžiui mano šalyje, yra e, įmonių, kur yra 250 darbuotojų, bet e, tokių įmonių apyvarta nebūtinai atspindi tą faktą, kad toje įmonėje dirba 200 darbuotojų. Bet tai galbūt yra susiję su mūsų patirties skirtumais, nes jūs pats tikriausiai esate iš to šalies, kur yra labai išsivyščiusi pramoninė šalis ir, pavyzdžiui, Skandinavų valstybės yra lyderės šioje srityje, bet jos taip pat e, prisiema ir socialinę atsakomybę ir galėtumėm pasiremti e, Skandinavų įmonių modeliu. Mes e, Lenkijoje vyko šito, šitokios diskusijos, mes tarėme su savo kolegomis iš Švedijos ir norėčiau pabrėžti, kad aš savo pasisakymu nenorėjau atmesti visų jūsų pasiūlymų. Manau, kai aš jums pateiksiu savo pakeitimus, jūs pamatysite, e, ką aš turiu omeny. Dėkoju, sako pirmininkas, manau, kad šią diskusiją E, pratesime kitame nuomonių pasikeitime dėl šios temos ir manau, kad jūs galite susitikti e, šešėlinių pranešėjų, e, tarp šešėlinių pranešėjų ir galite išsakyti savo požiūrius. Taip pat yra labai svarbu, kad visi teiktumėte pakeitimus. Galtinis pakeitimų terminas yra e, spalio ketvirtoji diena. Manau, manau, ponė Berman, užteks diskutuoti šią temą, jūs gal galėsite pratesti diskusijas vėliau, dar kartą noriu visiems padėkoti. Okay, phrase, because... Gerai, porą sakinių. This... Manau, kad, manau, kad mes tikrai rasime kompromisą ir aš atsižvelgiau, e, gal aš atsižvelgiau į pono Gžybo abejonės. Dėkoju. Gerbiami kolegos, Baigėme diskusiją šią temą ir keliaujame prie paskutinio darbo tvarkės punkto, tai yra EIVT naujausią informaciją apie netidėliotinus žmogaus teisų srities klausimus e, susijusius su Krymo totoriais. Kaip žinote, Krymo totorių situacija pelno ypatingo mūsų dėmesio, nes e, Krymo e, gyventojų 30 procentų sudaro Krymų totoriai 1944 e, metais e, dauguma Krymo totorių buvo ištremti į Centrinę Aziją ir tolimesnės Sovietų sąjungos rytis. E, tai buvo Stalino vykdomas genocidas. Jiems buvo leista grįžti į savo senasias žemės tik tai E, devintajame dešimtmetyje daugiau nei 250 tūkstančių e, Krymo totorių grįžo į tas žemės ir pagrindinės problemos yra e, kultūrinės, politinės teisės, žemės nusavybė. Ir nors yra numatyta plati politinė darbo tvarkė rengiant ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą, E, tačiau manau, kad tai taip pat yra svarbi, šis klausimas taip pat yra svarbi darbo atvarkės dalis, nes tai yra labai svarbus klausimas ir tai galėtų būti labai svarbi sąlyga e, pasirašant naują asociacijos susitarimą. Todėl mes manome, kad reikia nepamiršti mažumų teisių, ypač kalbant apie ypatingai pažeidžiamas mažumas ir jų teises. E, dev, rugsėjo 19 dieną įvyko konferencija e, su Krymo totoriais, tai manau, kad e, ir buvo ta konferencija skirta jų klausimui. Manau, kad e, tai yra puikia galimybė išklausyti EIVT, ką e, ES daro, kad pagreitintų Krymo totorių integracijos procesą. Taip pat manau, kad e, tai yra puikia galimybė e, E, imtis veiksmų, kad ES padėtų apginti Krymo totorius ir jų teises. Visų pirma, suteiksiu žodį Europos išorės veiksmų tarnybos e, atstovui. Prašau. Much, chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu prisistatyti, dėkšyvėl esu. Esu atsakingas už rytų partnerystės klausimus, dvi šalius klausimus, nes negrįžau iš Moldovos, dirbau delegacijos su vadovu, dirbau taip pat su Ukraina. Krymo totoriai nėra visiškai nežinoma man tema. Krymo totorių klausimas yra susijęs su labai skausminga Europos istorijos dalimi. Trėmimai, kuriuos įvykdė Stalino režimas, nusikaltimai šiems žmonėms, e, Jie kentėjo kartu su, su armėnais, bulgarais ir vokiečiais visus šios dalykus. Didelė dalis ištrimtų žmonių e, tais laikais buvo Krymo totoriai. Nuo 80-ųjų metų, skalbėjote, buvo paminėtas toks skaičius 166 Krymo totoriai tų, tų totorių skaičius paminėtas dokumente yra 266 tūkstančiai ir e, kitos mažumos ir patys totoriai ir toliau patiria diskriminaciją Ukrainoje ir taip pat e, kartais patiria ir smurtą. Krymo totoriams yra atstovaujama vietos administracijoje, tačiau pasarosiais metais jų tuo atstovimų skaičius mažėja. E, buvo atidėtas taip pat e, teisės aktų prieimimas dėl represuotų, deportuotų žmonių. Parlamentas rengė tarptautinį forumą dėl Krimo totorių ir kitų mažumų teisų atskūrimo, nes tai buvo deportuoti žmonės. Esbo mažumų teisių komitetas parėmė tokią idėją, tačiau nieko taip ir nevyko. Galiausiai dėl žemės nuosavybės ir panašus klausimai irgi tebėra aktualūs. E, mes ir toliau stebėsime Krymo totorių ir kitų mažumų e, teisių padėtį. Mes kartu su Krymo totorių bendruomenės atstovais ir toliau e, kelsime tuos susirūpinimą keliančius klausimus. Komisaras Fulė ypatingą dėmesį skyrė situacijoje Kryme. Jis taip pat susitiko su Krymo totorių bendruomenės atstovais. Būtina užmėgsti konstruktyvę partnerystę tarp visų suinteresuotų pusių, įskaitant ir Ukrin, Ukrainos administracijos struktūras. SBO komisar, komisaras tautiniams mažumoms, jungtinių tautų organizacijos kaip UNDP ir, ir pabėgėlių reikalų organizacijos turi bendradarbiauti su ES institucijomis. E, buvo paskirta iniciatyva, e, pagal kurią 12 milijonų eurų buvo paskirta projektams e, Kryme. UNDP ir mes patys vykdėme tam tikrus projektus ir norime toliau dirbti, kad Krymas būtų ekonominės sėkmės pavyzdys. Norime, kad tos problemos, tokios kaip, disk, kaip diskriminacija, būtų išspręstos iš esmės, kad jų neliktų. Tikime, kad Ukraina ir jos vyriausybė, e, kuri jau padėjo tam tikrų pastangų, dės jas ir toliau. Ir padės statyti namus, spręsti socialinės problemas, e, statyti namus, kurti infrastruktūrą, E, spręsti žemės klausimus, palengvins taip pat dalyvavimo viešajame gyvenime turimo totoriams aspektus. Būtina, kad problemos būtų sprendžiamos vietose. Reikia tiesiog surinkti daugiau skaičių apie tam tikrus um, aspektus - žemės klausimai, būstas, nuosavybė, politinis dalyvavimas, socialiniai ekonominiai aspektai kultūriniai, kalbos, religijos ir švietimo klausimai. Visą tai turi būti tie dalykai, kurie bus toliau stebimi. Europos komisija e, ne tik dalyvavo šioje konferencijoje, bet buvo tos konferencijos rengimo viena iš iniciatorių. Pereitą savaitę dar lankėmės Ukrainoje. Simferopolyje susitikimas buvo produktyvus, buvo galima tęsti konstruktyvo dialogą svarbiais klausimais rengiantis tarptautiniai konferencijai, kurią minėjome. Įvyks 14 metų pavasarį. Kodėl būtent tokią datą? Nes 2014 metų pavasarį e, bus 70-osios Krymo totorių deportacijos metinės. Mes užšaukėme apvalaus stalo diskusijos, kur dalyvavo aukšto lygio pareigūnai, dalyvavo ponas Kočiaros reikalų ministras Krymo autonominės Respublikos vadovas Mogiliovas ir Ukrainos vidaus reikalų ministras ir kultūros ministras, kuris yra atsakingas už nacionalinių mažumų klausimus. Taip pat dalyvavo Krymo totorių mažylio, tai yra jų parlamento atstovai. Tikslas buvo įvertinti situaciją ir užmėgsti tikrą dialogą susijusi su egzistuojančiais iššūkiais ir galimybės išspręsti. Mes manome, kad susikimas buvo sėkmingas, tačiau be komisaro Fulės šis, šis susikimas būtų neįvykęs. Būtent jis paskatino renkti šį susitikimą, palaikė nuolatinius ryšius su Ukrainos administracija, kad įvyktų tos apvalaus stalo diskusijos pirmą, kad dalyvaujant ES atstovams ir EIVT atstovams. E, Baigiamosiuose pastabose buvo pasakyta, kad būtina siekti konkrečių sustarimų tarp partijų ir mažumų atstovų, kad būtų galima užtikrinti įvairovę ir kad būtų galima pradėti Krimo totorių atžvilgių įtraukianti e, juos į šalies gyvenimo procesą. Ukrainos administracijos struktūra taip pat, prisimė, struktūros taip pat prisimė tam tikrus įsipareigojimus. E, bus rengiamas minėjimas Krimo totorių 70-osioms deportacijos metinėms. Antra, bus numatytos teisinės taisyklės, priimant įstatymą dėl teisų sugražinimo deportuotiems žmonėms. 2012 metais jau prasidėjo toks E, to, tai šis procesas. Buvo priimta biš, rimtas Biškeko sustarimas, kur kalbama apie deportuotų asmenų teisės ir apie administracijos struktūrų sukūrimą. Dabar ten departamentas, kuris turėjo rūpytis deportuotų reikalais, buvo padalintas į keletą struktūrų ir neaišku, kaip darbas vyks toliau, sengsime užtikrinti, kad jis būtų sklandus. Komisaras Fulė E, labai susidomėjęs yra šią temą, jis e, jos nagrinėjimą tikrai labai palaiko, stengiasi, kad ta tema nebūtų pamiršta, glaudžiai bendradarbiaujama su delegacijomis, turime delegacijose kolegę, kuri yra Krymo totorė ir kuri puikiai žino šias temas. Ji taip pat dalyvavo susitikime Simferopolyje. Taip pat pasitelksime ir kitus kolegas iš komisijos šiai problemai spręsti. Dėkui. Благодаря много, господин Шибел, за вашата интерес. Ačiū, ponė Šibel, už labai įdomų pristatymą. Dėkojame už visą šią pateiktą informaciją. Mes kaip žmogaus teisų ko pakomitetis esame su dideliu susidomėjimu sekame įvykius Ukrainoje ir Krymo tatorių problemą. Dabar suteiksiu žodį kolegoms iš žmogaus teisų pakomitečio. Taigi pradėsime dabar diskusiją. Pone Vaiderė, iš EPP. Jūs šią diskusiją norėjote inicijuoti, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pradžiai norėčiau pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi, kad mūsų žmogaus teisų pakomitetis skiria dėmesį šiam svarbiam klausimui. E, aš pati prisidėjau rengdama e, šių, šių metų konferenciją dėl mažų priespaudą patyrusių tautų Europoje buvo vienas iš faktorių, kuris inicijavo šią diskusiją ir man labai džiugu girdėti, kad e, komisarui taip pat parūpo šis klausimas, kad jis skiria jam dėmesį. Man atrodo, kad tai yra gėda Europoje, Europai, kad dar iki šiol egzistuoja tokios etninės mažumos, e, e, tokie žmonės, kurie visiškai neturi teisių savo gimtosiose žemėse. Tai yra stalinistinių deportacijų pasiekmė. Ir aš e, galiu tik pasidžiaugti, kad mes kalbame šią temą. Aš kaip tik vakar grįžau iš e, Gruzijos e, faktų rinkimo misijos, mes lankėmės Gori ir Gori mes bandėme atkreipti dėmesį į tai, kad būtų nuverstas paminklas Stalinui. Tai atkreipė dėmesį pono Ivanašvili ir Panašvili, tai yra e, m, parlamento atstovai ir, ir mes atkreipiame dėmesį iš Europos pusės būtent, kad ir gruzinai kentė nuo stalinistinio režimo. E, o Krymo totorių klausimas, ačiū Dievui, pajudėjo iš mirties taško ir tai, ką aš dabar išgirdau, ką pasakė EVT, aš klausiau su um, tam, tikru, tam tikrų džiugesių, taip džiugesių, dėl to, kad e, imamasi kažkokių veiksmų. E, aš perskaičiau visą šią informaciją su šitais baisiais faktais, tai yra tikrai labai baisus faktai. E, ir norėčiau užduoti tokį klausimą. Aš girdėjau, kad. E, yra skirta 12 milijonų eurų iš ES pusės padėti Krymo totorių integracijos procesų. Ir norėčiau paklausti, e, kokiu konkrečių veiksmų buvo imtasi pastelkus tos 12 milijonų. Aišku, tai nėra didelė suma, bet vis tiek jinai yra skirti, skirta. E, tai ne tas atvejis, kai dešimtajame dešimtmetyje Latvija gavo paramą iš ES, bet paskui tą, e, tą, reikė, tą sumą reikėjo gražinti ES. Aš pati negalėjau dalyvauti regioninėje politikoje Latvijoje e, ir tikiuosi, kad taip nebus su Krymo totorių klausimu. Todėl norėčiau paklausti, e, kokios konkrečios pagalbos buvo suteikta Krymo totoriams ir ką galvoja EIVT E, kokių konkrečių žingsnių mes turime imtis, kad galėtume padėti e, Krymo totoriams atgauti tai, ką jie praga, prarado. Ačiū, ponia Vaiderė. Taip, šie klausimai yra labai svarbus. Dabar poniai Eskort žodis iš socialistų frakcijos. Uh, they didn't say my name, <laughs> so I was not sure whether I could speak or not. Na, Chair, um, yeah. Negalėjau, ne, nežinau, ar gausiu turime pasakyti ar ne. Asociacijos užsarimas yra tas, kur kalbama ne tik apie prekybą. Tai yra taip pat ir politinis ramstis, tai yra labai svarbi priemonė ginti žmogaus teisėms. Tad noriu pasveikinti komisaro Fulės iniciatyvą. Iš, iš tikrųjų labai svarbu šis klausimas, nes parlamente kyla daug susirūpinimų dėl LGBT bendruomenės padėties, Krymo totori irgi yra tas klausimas, kurį darbo atvarkė svarbu įtraukti. Mes apie tai kalbame asociacijos sutartyje. Grįžkime prie to, kas buvo pasakyta įvadę, grįžkime prie tos tarptautinės konferencijos. Tačiau kiek tai yra įmanoma, kad įvyks tokia konferencija. Aš diskutavau su Ukrainos administracijos atstovais. Klausant jų kalbų, nėra visai aišku, ar tikrai yra valia surenkti tokią konferenciją, ar Ukrainos administracija to imsis. Aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas, ta konferencija turėtų įvykti, bet ką žinai, ar bus. Tiesiog jaučiu tam tikrą bandymą nepritraukti tarptautinio dėmesio šiam klausimui. Visą tai yra nelabai pozityvus dalykas. Mano klausimas būtų toks. E, išorės veiksmų tarnybos nuomonėčiau išgirsti, ar iš tikrųjų ta konferencija turi šansų įvykti ir kokį vaidmenį čia vaidins jungtinės tautos. Nes jų vaidmo ateitie gali būti iš tikrųjų naudingas. Turime iš tikrųjų to klausimą kelti ir rasti jam sprendimą. Dėkui. Благодаря на госпожа Боскурт. И... Ačiū poniai Boskut. Na, dabar prieš perdodant žodį kitam kolegai, tiksliau ponui Šubel iš EIVT, norėčiau dar pabrėžti, kad mūsų jau labai greitai laukia tas lemiamas etapas. Turime nuspręsti, ar pasirašysime prieš stojimo sutartį su Ukraina. Vilniaus viršūnių sustikime bus priimtas sprendimas. Šis sprendimas tiesiogiai priklausys nuo to, kaip bus įgyvendinti konkretus politiniai kriterijai. Viskas priklausys taip pat ir nuo to vadinamojo selektyvaus teisingumo. E, Krymo totorių klausimas turėtų būti vienas iš politinių kriterijų. Pone Šubelį, dabar jums žodis, galite atsakyti į klausimus, kuriuos uždavė kolegos. Ačiū. Я, я очень рад, что вы так хорошо говорите на русском, но я думаю, что лучше, что я говорю на английском. Ko gero, ne rusiškai, o angliškai turėčiau kalbėti. Jūs kalbėjot bulgariškai, bet aš viską supratau. Norėčiau pradėti nuo antro klausimo. Ta konferencija ir tikrai įvyks, yra daug tai rodančių ženklų. Su panu Kožaro mes buvom susitikę, centrinė valdžia, jos struktūros remia tos konferencijos idėją ir tų 70-ųjų deportacijos metinių proga bus rengiamas šis renginys. Datos dar nėra, bet kova ar balandį tas renginys bus organizuotas. E, komisijos atstovai taip pat minėjo, kad jie dalyvaus šiame renginyje. Netrukus bus rengiamas kitas susitikimas. E, centrinės ir regioninės valdžios atstovai rengs susitikimus su Krymo totoriais. Ir aptars e, įvairias detalės susijusias su šio renginio organizavimu. Ir aš manau, kad tai bus tikrai aukšto lygio renginys. Mes be abejo seksime labai atidžiai, kaip viskas vyksta. Iš tikrųjų, rengiant į šiai kelionį, reikalinga surinkti visą informaciją ir ją žinoti. E, yra pasirinkti trys projektai 5 milijonus eurų skirta turizmo plėtotei Kryme. Tai turėtų padėti visiems, įskaitant Krymo totorius. Totoriams turėtų padėti, nes jie gyvena labai turistinėse vietoje, nu štai ir kitur. E, Krymo pietuose 2 milijonai eurų bus skirti verslo plėtotei, verslo inkubatorių kūrimui kad būtų Kryme vystomas verslas. Tai labiausiai turėtų padėti rytų Ukrainai. Kiti 5 milijonai skirti projektui, kurį gyvendina Vokietijos struktūra. Čia dar tebelieka kai kurių problemų. Centrinė valdžia minėjo, kad tas projektas bus įgyvendinamas ir kad visos problemos, kurios trukdo pradėti gyveninti, bus išspręstos. Kol kas yra iš tikrųjų per anksti kalbėti, kokie bus rezultatai, kokie bus rimti sprendimai. Mes turim kolegą, kuris užsima šio klausimų nagrinėjimu ir kuris užsima tų projektų įgyvendinimu kartu su Krymo e, valdžios atstovais. Jeigu norėtumėte daugiau informacijos, galėsiu jos pateikti šiek tiek daugiau vėliau. Дякую. Да, надявам се, че ако Нашите колеги не са, са доволни от тази информация. Дякую. Jeigu kolegų netenkina atsakymas, tai stebėsime toliau šią situaciją. Jeigu turite galimybę, gal galėtumėte raštu mums informacijos pateikti. Pone Vaidera, labai trumpai prašom. Add, uh, because... Taip, aš tik norėjau pridėti, pridurti vieną dalyką. Mes girdėjome apie tuos 12 milijonų, kaip jie yra paskirstati, tačiau aš negirdėjau apie kažkokius projektus, kurie būtų svarbus, nes iki deportacijos E, Krymo totoriai e, turėjo apie 300 mokyklų, kur buvo vaikai mokomi Krymų totorių kalba. Dabar liko tik tai tokių 20 mokyklų ir e, vaikai mokomi savo gimtają kalbą tik tai pradinėje mokykloje. E, manau, kad mes turime inicijuoti projektus, kurie padėtų ne tik turizmui ir verslumui visoje Ukrainoje, bet e, reikia tikslinių projektų, kurie būtų skirti padėti e, totoriams išsaugoti savo kultūrą ir savo kalbą. Tai yra tas dalykas, kurio tikrai labai reikia Ir todėl e, norėčiau paraginti EIVT rasti e, kažkokių lėšų ir inicijuoti projektus e, tikslingai padėti totoriams. Ačiū. Pone Šubel, labai trumpai. Prašyčiau atsakyti labai trumpai. Gal galite patikslinti? Dar prieš tai ponė Buskot norėtų pasisakyti. Norėjau užduoti trumpą klausimą. Aš palaikau tai, ką pasakė ponia Vaiderė. Man atrodo, kad tai yra svarbus dalykas. Mes be tam tikrų fondų turime e, aptarti e, ir tokius dalykus toje tarptautinėje konferencijoje, kuri tikriu, tikiuosi vyks. Kultūra yra labai svarbus dalykas be politikos. Dėkuoju dabar ponė Šubel. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad šitie 12 milijonų eurų e, yra skirti projektam, kurie e, inicijuoti 2009 metais ir, tai, ir šitie, šita suma yra skirta tik tai projektams susijusiams su Krymo totoriams, nes e, Ukrainoje yra vykdomos ir kitos programos, kiti projektai, bet iš kitų lėšų. Aš manau, kad būtų gerai E, inicijuoti projektą, kuris e, spręstų būtent Krymo totorių klausimus. Aš e, perduosiu šią žinę savo kolegoms iš DEFCO generalinio direktorato Europos komisijai ir tikiuosi, kad bus imtasi veiksmų. Dėkoju Jums už pasiūlymus. Poikti. Ačiū, ponia Šubeli. Dėkoju už įsipareigojimą mus informuoti apie totorių kryme padėtį. Ši bendruomenė gyvenanti Ukrainoje yra labai pažeidžiama. Taigi, galbūt tuo ir baigsime diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto. Ar norėtumėte dar prie kitų klausimų darbo tvarkės punkto ką iškelti? Jeigu ne, tai tada baigsime posėdį žmogaus teisų komiteto pakomtečio posėdį. Dėkoju visiems diskusijos dalyviams. Kitas posėdis bus spalio 14 dieną 15 val. Briuselėje. Ačiū visiems ir skanaus.